Shall we start? Ladies and gentlemen. Siūlau pradėti. Shall we start? Thank you very much. Ačiū. Labas rytas. Darbo tvarkė. Ar galime patvirtinti darbo tvarkę? Ačiū. Toliau keletas pirmininkės pranešimų. Mūsų posėdis e, transliuojamas internetu. E-meeting e, svetainėje rašysite visą informaciją. E, taip pat e, komiteto e, naujienlaiškis yra salėje. Galite jį pasiimti. Vakar įvyko parlamento komitetų pirmininkų posėdis su 28 komisijos nariais. Aš dalyvavau mūsų komiteto vardu tame posėdėje ir kalbėjome 2015 veiksmų programą, įvyko keitimasis nuomonėmis dėl jos. Posėdį susitikimą pradėjo ponas Junkeris, paskui kalbėjo ponas Timmermans. Ponas Timmermans buvo labai aktyvus ir kalbėdamas apie 2015 programą konkrečiai kalbėjau apie darbus numatytus tiems metams, o ne 16 metams. Ir buvo aptarti veiksmai, dėl kurių jau buvo prieš tai susitarta su parlamentu. Aš taip pat pasisakiau apie tai, kad reiktų viską žiūrėti naujai, dirbti kitaip ir siekti užtikrinti geresnį reglamentavimą. Remtis tuo principu pasisakiau porą kartų, kuomet vyko diskusijos dėl skaitmeninės vidaus rinkos bei diskusijose dėl gilesnės ir teisingesnės vidaus rinkos e, su e, stipresniu pramonės sektoriumi. E, Taip pat kalbėjome apie sujungtų žemynų teisės pasiūlymų paketą. Libė vardu buvo kalbėta apie geresnį reglamentavimą ir kultūros komiteto atstovai kalbėjo apie autorių teisės. Aš kalbėdama pasis, pasakiau, kad mūsų komitetas e, sieks laikytis e, geresnių darbo vietų kūrimo, skirti visą reikalingą dėmesį vartotojo apsaugai, siek, jog sieksime geresnio reglamentavimo ir domėsimės, kaip įgyvendinami teisės aktai ir vertinsime jų įgyvendimą. Dėl skaitmeninės darbo atvarkės norime užtikrinti, kad visi teisės aktai, ne tik naujai teikiami, bet ir jau galiojantis būtų suderinti su skaitmeninė darbo tvarkė, o e, kalbant apie tai, kiek kainuoja e, te, Europos teisės aktų nebuvimas, kalbėjom, akcentavome ir vartotojų apsaugą, ponas Ansip labai teigiamai sureagavo į mano pasisakymą, ypač dėl elektroninės prekybos. E, vidaus rinką. Diskusijas šia, šiuo klausimu pradėjo ponas Katainen. Jis kalbėjo apie būtinybę toliau gilinti vidaus rinką ir ypač akcentavo įgyvendinimo aspektus. Ir būtent apie tai norėjau pasisakyti komiteto vardu. Kalbėjau apie tai, kaip svarbu užtikrinti, jog teisės aktai, kuriems pritarėme, būtų tinkamai gyvendinti, ypač paslaugų direktyva, abipusio uh, diplomų pripažinimo teisės aktai, viešųjų pirkimų teisės aktai, kurie skatina inovacijas, konkurencingumą, taip pat e, vartotojų teisų direktyva yra svarbi. O kalbant apie naujus teisės aktus ir kur, kuria linkme jie uh, pakryps, mes kalbėjome apie tai, kad bus peržiūrima viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyva ir kalbėjome apie tai, kaip geriausia įtraukti vidaus e, rinkos priežiūrą į Europos semestrą. Vėlgi mano pasisakymas buvo vertintas teigiamai. Žinau, kad frakcijos teiks rezoliuciją dėl platesnės veiksmų programos. Komisija, e, komisijos atstovai kalbėjo apie įgyvendinimą, apie įgyvendinimo svarbą. Todėl mes, e, mūsų komitetas, turime susitarti, kaip mes stebėsime komisijos veiklą ir užtikrinsime, kad įgyvendinami jau priimti teisės aktai, kad jų poveikis būtų toks, kaip planuota. Man atrodo, kad geriausia tai būtų padaryti visų pirma aptariant koordinatorių posėdėje ir nuspręsti, ar komitete skirsime laiko e, tokios veiklos peržiūrį ir stebėsinai. Na, atsiprašau, kad tiek daug pirmininkės pranešimų šiandien. Praėjusio posėdžio e, protokolo tvirtinimas, kitas arba tvarkės punktas. Ir jie, kas neturi jokių pas, nepatiks jokių pasiūlymų dėl e, protokolo pakeitimo, laikysime jį patvirtintų. Trišalių dėrybų naujienos e, ekosistemų. Trišalis dialogas įvyko šią savaitę, suteikiu žodį Olgai Senhalovai.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 nes po lapkričio e, susitikimo gruodžio pirmąją pirmadienį vyko paskutinis politinis ir šalis dialogas šiuo klausimu. Transporto priemo, dėl transporto priemonėje montuojamos pagalbos iškvietimo sistemos. Taigi tai e, buvo deramas dėl svarbaus straipsnio, kuriuo uh, reglamentuojama esmens duomenų apsauga. Komisija pateikė kompromisinį pasiūlymą, kuris atitinka ir tarybos ir parlamento prioritetus ir mes mielai jam pritarėme. Ir tame posėdėje išsprendėme visus dar neišspręstus klausimus pavyko pasiekti tokio rezultato, kokio ir siekėme ir e, įgyvendinome visus mums suteiktus įgaliojimus, kas mums suteikė plenarinis posėdis ir komitetas. Norime užtikrinti, kad tokia paslauga būtų nemokama, neatsižvelgiant į transporto priemonės tipą. Ir tokia galimybė turėtų įsigalioti visoje Europos Sąjungoje ir užtikrinti uh, didesnį saugumą keliuose. Valstybės narės paprašė šiek tiek daugiau laiko. Mums svarbiausia buvo dokumento įsigaliojimo data. mes norime, kad viskas būtų parengta iki reikiamos datos ir kad sistema pradėtų tinkamai veikti. Atėjus tam momentui. Dalyvavo transporto bei Libė komitetų nariai. Noriu pasinaudoti šią progą ir vis, padėkoti visiems, ypač pirmininkiai, už konstruktyvų darbą trišaliame dialogą ir visiems kolegoms, kurie dalyvavo darybinėje komandoje, taip pat šešėliniams pranešėjams bei sekret, sekretoriatui. Ir noriu padėkoti komisijai ir, ir pirmininkaujančiai Italijai, nes posėdis vyko tikrai konstruktyviai. Manau, kad pasiekta gero rezultato ir tikiuosi, kad rytoj pritarsime balsavime jam. Thank you very much, Olga uh, Shenalova, and to the... Ačiū Olgai Senhalovai ir visai darybiniai komandai ir sekretariatui už visą indėlį. Dėl sutarto e, pasiūlymo teksto rytoj balsuosime komitete 9.45. Ir jei komitete bus pritarta šiam sprendimui, aš kaip komiteto pirmininkė nusiųsiu žinę tarybai, informuodama, kad komitetas pritarė tokiam sprendimui ir taryba tikriausiai turėtų taip pat patvirtinti per numatytą procedūrą šį tekstą koreperų posėdėje ir tas tekstas paskui pateks į plenarinį posėdį. Ir tikimės, kad bus pasiektas susitarimas dėl šio teisės akto pasiūlymo per antrąją, antrąjį svarstymo etapą. Toliau pagal darbo tvarkę yra e, pranešimas dėl lynų kelio įrenginių vyks pirmasis keitimasis nuomonėmis. Mm, turiu vieną pranešimą, taip pat turiu atsiprašyti dėl to, kad buvo pakeista kompiuterinė įranga, kurią parlamentas naudojasi dokumentų vertimui raštu. Ir pranešimo projektas, kurį parengė Antonio Lopes Asturijas White. O tas dokumentas šiuo metu kol kas yra parengtas tik tai anglų ir ispanų kalbomis, o Mm, tekstas kitomis kalbomis pasirodys gruodžio 11-ąją ir mes tarėmės su sekretariatu, ar, ar nereiktų pakeisti pakeitimo datą, nes ne visi turi galimybę susipažinti su šiuo tekstu gimtaja kalba. Jeigu jūs norėsite pakeisti datą, tai tai bus, galėsime tą padaryti. Ir dabar žodis Antonijui ir noriu padėkoti jums už jūsų visą indėlį visą darbą. Ačiū noriu padėkoti už visą pagalbą. Nors rengiant šį pranešimą e, iškilo kai kurių sunkumų, na, jeigu teks palaukti, kol e, bus parengtas dokumentas visomis kalbomis, tai, tai ir palauksime. Dabar perinu į ispanų kalbą. Savo kalbėtojas lynų e, kelio įrenginių rinkoje yra nemenka specializacija. Yra, na, jūs tikriausiai suprantate, kad e, tas pranešimas yra gana techninis, bet vis dėlto galime jį nagrinėti politiniu e, požiūriu. Europą Europa turi 60 procentų pasaulinės kel, lyno kelių renginių rinkos. E, šiame sektoriuje su, sukurta 4000 darbo vietų. Ir komisija nori pakeisti galiojančią direktyvą reglamentu. Direktyva 2009. Aš palaikau, kaip pranešėjas, pritariu šiam pasiūlymui. Manau, kad juos suderinami ES teisės aktai, taip pat suderinamos sąlygos ir kuriami papildomi rinkos komponentai dėl e, lynų kelio įrenginių. Pranešime, aptariant direktyvos įgyvendinimą, akcentuojamos kai kurios problemos, tai yra teisės akto perkelimo skirtumai valstybėse narėse, todėl direktyvos pakeitimas reglamentu, manau, padės ištesėti politinį pažadą, patobulinti e, teisinę aplinką ir bendrai pagerinti sistemą. Tai užtikrins geresnį įgyvendinimą viso Europos Sąjungoje, nes e, pritarus reglamentui bus suderinti reikalavimai, nes valstybės narės šiuo metu gali e, nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinti griežtesnius reikalavimus. Jos taip pat gali reglamentuoti tokius klausimus kaip žemės naudojimas, aplinkosauga. sauga Ir kalbant apie tai, manau, kad gerai yra tai, kad bus parengtas reglamentas, nes ne, nebebus įgyvendinimo išlaidų ir įgyvendinimas bus vienodesnis visoje ES. Išvengsime įgyvendinimo skirtingose šalise skirtumų, nes dėl to buvo skir... egzistavo skirtingas apsaugos ligmuo ir buvo iškraipoma vidaus rinka, o tai tikrai niekam nepriimtina. Ir e, aš čia noriu priminti 2008-ųjų svarsytą teisės aktą dėl e, prekių vežimo siuntomis Taip pat noriu pasakyti, kad komisija parengė devynis e, pasiūlymus dėl viso teisės aktų pasiūly, paketo e, pakeitimo. Kai kuriuos darbus jau atliko praeitos kadencijos parlamentas. Aš peržiūrėjau visus pasiūlymus, taip pat išnagrinėjau uh, 2000 metų 2014 e, reglamentą dėl slėgio indų. Ir manau, kad mes turime užtikrinti šios teisės aktos sudarinamumą su kitais galiojančiais bendrais teisės aktais. Rinkos stebėsena lyno kelių, kelio įrenginių, linų kelio įrenginių srityje užtikrins geresnę gaminių rinką yra 2014 pasiūlymas šiuo klausimu, bet e, jis galbūt ir nebus priimtas laiku. Todėl mums reikia patvirtinti priemonės skirtas rinkos stebėsenai. Ir pasisakau už naują ketvirtos kiriaus įtraukimą skirtą rinkos stebėsenai Taip pat e, bendrijos numatyti reikalingas e, apsaugos procedūras bendrijos mastu. Taip pat turime kalbėti apie 2000 pas, metų pasiūlymo dėl lyno kelio, kelių įrenginių e, apriepties, dėl to pasiūlymo apriepties. E, šiam pasiūlymui išnagrinėjus ekstantė buvo pritarta, jis buvo teigiamai įvertintas ir nu, konstatuota, kad įvertinant saugą reiktų visiems siekti, to, tos institucijos, kurios už tai atsakingos, turėtų siekti tų pačių tikslų. Taip pat išvardintos ir išimtis, e, jos išvardintos antrajame punkte akcentuojami tikslumo reikalavimai, ypač kai lynų kelio įrenginiai naudojami turistinėse vietose, kuomet tai naudojama žmonių transportavimui ir tais atvejais negalioja dviguba numatyta funkcija. Valstybės narės turėtų užtikrinti aukštą, aukšto ligmens sveikatos ap, asmenų apsaugą ir saugą, kuomet naudojamasi tokiais renginiais. Manau, kad Manau, kad nereikia atskirai nagrinėti papildomų uh, E, smulkesnių e, susijusių sistemų siejamų su tais lynų kelio įrenginiais ir galima pasitelkti procedūras jau numatytas 2009 mm, reglamente. Tai neprieštarauja bendram reglamentavimo E, bendroms nuostatoms galiojančiam šiuo klausimu. Esu pasiruošęs dabar išklausyti politinių frakcijų ir kolegų pasisakymų ir tikiuosi, kad dirbdami drauge sėkmingai pritarsime šiam pranešimui. We'll dabar suteiksiu žodį visiems šešėliniams pranešėjams, o jeigu dar kas nors po jų norėsite kalbėti, tai prašom e, užsirašyti pas sekretoriatą. Liucy Anderson, socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkai ir ačiū pranešėjai už tokį išsamų pranešimą ir už tokį detalų jo pristatymą. Dėkuoju ir pirmininkai už tai, kad ji pasiūlė šiek tiek nukelti pateikimo pateikimo terminą. Manau, kad tai yra geras pasiūlymas. Ypač žinant, kad terminai prieš pat atostogas visą laiką sukelia problemų. Manau, būtų naudinga juos pavėlinti. Noriu taip pat pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog paminėjote skirtumus tarp reglamento ir direktyvos. Aš sutinku, teisinga tai, kad e, tokiu būdu užtikrinamas daugiau daug nuseklumo, bet e, taip pat turim pagalvoti apie valstybių narių subsidiarumo e, po, poveikį subsidiarumui viską reikia teisingai surašyti, kad nesuklysime. Kaip pranešėja pabrėžė, Komisijos pasiūlyme yra bandoma išaiškinti taisyklės dėl linų kelių e, įrenginių. E, labai svarbu, kad, e, kad saugos komponentai būtų surašyti. Aš džiaugiuosi šiuo teisės aktu. Jis leis užtikrinti, kad veikėjai rinkoje, gamintojai ir vartotojai supras naujo reglamento taikymo apimti. Mes tikimės, kad naujas pranešėjas pateiks gerą apibriežtį pagrindiniams terminams, tokiems kaip pavyzdžiui informuotosios institucijos, atitikmenį taikiančios institucijos. Mes tikimės, kad ES reikalavimo atitikties e, deklaracijos bus labai aiškios ir 15 straipsnė iškelti reikalavimai bus aiškiai apibriežti. Mes taip pat džiaugiamės e, tuo, kad e, turi būti surašytos reikiamos žymės ant pakuotės ir e, tarp jų turi būti ir atitinkami elektroniniai adresai. Dėkuoju pranešėjui už rinkos stebėsenos klausimų iškelimą. Žinomegi, kad reglamentas bus priimtas pavėluotai. E, stebime šio klausimo svarstymą labai atidžiai. E, dabar yra pradėtas tarsi naujas darbas, bet kol kas jis dar nebaigtas. Galiu pasakyti, kad vartotojų apsaugos, saugumo uh, nuostatos yra labai svarbios šiame dokumente, mano kolegos apie tai dar pakalbės. Mes žinome, koks buvo pirminis paketas. Labai e, pasidžiaugsime, jeigu jūs pasakysite daugiau pastebėjimų tuo klausimu. Dar norėčiau pridurti, kad Junktinės karalystės lygmenių Europos e, parlamentinės kontrolės komitetas įvertino linų instaliacijas ir mes norime užtikrinti, kad e, įrenginiai pastatyti prieš 2004 metus E, tai yra prieš priimant dokumentą, atitiktų e, standartus. E, taip pat reikėtų aiškiau apibriežti senuosius tradicinius linų kelius, tai daugelį valstybių aktualu, skaitant ir Junktinę karalystę, dėl tikslios formuluotės. Supraskime, kad geležinkelių paveldą turime gerbti ir apibrieštis turi būti labai aiškios. Bet šiaip džiaugiuosi visų nuveiktų darbų. Manau, kad buvo galima tik tai skirti šiek tiek daugiau laiko šiam dokumentui svarstyti. So ECR... E ECR vardu Ulrika Trebiensis. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už visą nuveiktą darbą ir galbūt galėčiau Viki pasiūlymui pritarti. Reikia daugiau laiko, ypač žinant, kad e, pranešimas bent jau kol kas yra išverstas iki anglų ir ispanų kalbas, o pranešimasgi labai techninis. Būtų gerai, jeigu gautume papildomą laiko, bet manau, kad iš esmės pranešimas e, gali e, pakeisti padėtį, bus nustatyta aiški teisinė bazė visoms valstybėms narėms ir taip e, sumažėjo sunkumų vidaus rinkoje dėl e, vadinamųjų senųjų istorinių įrenginių ir nacionalinių nuostatų. Taip reikia labai aiškiai apibriežti, kas yra senieji paveldo apsaugoti e, įrenginiai, bet bendrai visus jūsų pasiūlymus remia. Dita Čians išaldė. Ačiū, Viki. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Man atrodo, kad jis padarė puikų darbą, parengė puikų dokumentą, perskaičiusi 141 pakeitimą, vargiai be galiu ką pridurti. Esminių politinių skirtumų tarp frakcijų čia neižvelgiu. Džiaugiuosi tuo, kad yra pritaikyta išlyga E, vadinamiesiams istoriniams seniesiams įrenginiams, kaip jau minėjo ankstesnį kalbėtojai, Čekijos Respublikoje tokių yra. Ir aš labai norėčiau, kad jie būtų nebeeksploatuojami dėl techninio reglamento reikalavimų netenkinimo. E, jūsų pakeitimai galbūt leis užtikrinti tokių renginių saugumą. Vienintelis klausimas yra, kaip užkirsti kelią piknaudžiavimą šią išlygą. Dėl to, kad kažkas yra sena, netampa automatiškai unikaliu ir istorinės reikšmės įrenginiu. E, kartais e, tiesiog savininkai tokiu būdu išvengs nereikalingų išlaidų. Valstybės narės turėtų aiškiau apibriežti tų e, vadinamų istorinių renginių terminą. Taip pat džiaugiuosi, kad yra įtrauktas rinkos priežiūros klausimas, jūs su savo pasisakymė jau apie tai kalbėjote Na ir norėčiau pateikti techninio pobūdžio klausimą, ne tiek jums, kiek Europos komisijai. Kas atsitiks, kai priimsime rinkos stebėsinos reglamentą? Ar yra susitarta dėl rinkos stebėsenos taisyklių, kurios turės teisinę viršenybę e, prieš linų kelių reglamentą? Baigdama noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad ir toliau kalbame apie reglamentą ir aš sutinku, kad nereikia jo paversti direktyvą tiek nedaug gaminatojų gamina šiuos įrenginius ir tikrai nedaugelie valstybių narių. E, turbūt, e, turbūt nieko nestebins, kad kalba apie vienodų standartų taikymą jiems. Ciremosa, aš nepateiksiu jokių konkrečių pasiūlymų dėl šio dosie, apie kurį dabar aptarnėjame, pateiksiu bendresnio pobūdžio klausimą. Aš esu uh, E, produktų saugos reglamento pranešimo autorė ir rinkos stebėsinos reglamento šešėlinė pranešėja. Manau, kad čia glūdi problema. Kalbame apie linų kelius, kalbame apie pasiūlymą dėl e, asmenų apsaugos ir panašiai. Visa tai yra susiję su produktų sauga ir rinkos stebėsinos reglamentu. Tais. Kaip e, suderinsime šios skirtingus reglamentus. Manau, kad visų pirma reikia kreiptis į tarybą, kad jie imtųsi priemonių, nes apie produktų saugos paketą reikia kalbėti bendrai, kad išjudintume diskusiją, bet taip pat šiame komitete reikėtų padiskutuoti, kaip tas klausimas galėtų būti sprendžiamas. Būtina užtikrinti, kad būtų teikiami tokie patys pasiūlymai, reglamentai ir prievalės e, gamintojams, importuotojams ir platintojams e, Tai ir tai turi būti daroma visose reglamentuose, kurios kuriame Europos parlamente. Be to reikia atsižvelgti į tai, kas jau priimta Europos parlamente, e, ypač rinkos stebėsinos reglamento požiūriu. Svarbu, kad nesukurtume trijų, penkių ar šešių skirtingų reglamentų ir prievalių rinkos veikėjams. Tai nenaudinga nei bendrai rinkai, nei jos pavieniams objektams. Taigi, ponė pirmininkė, aš siūlau, kad mes organizuotume posėdį galbūt su teisės tarnyba ir aptartume, kaip šį klausimą išspręsti. Ir siūlyčiau, kad mes kaip komitetas tą klausimą pateiktume ir tarybai. Turim pasakyti, kad mums ta problema atrodo aktuali, mums svarbu, kad nebūtų sukurti penki ar šeši skirtingi teisės aktai galų gale. Nes e, produktų saugos paketas e, jau yra sukurtas Klausiu tiesiog, kaip dabar elgtis, kaip užtikrinti, kad mes e, nesuklystume. Geras klausimas, labai trumpai, jeigu jūs nieko prieš. Man ką tik buvo pasakyta, kad čia neteisės tarnybai aktualus klausimas. Komiteto sekretariatas jau peržiūrėjo visus tris dosijai dėl e, linų kelių, dėl e, energetinių renginių ir asmenų saugos ir e, NLF atveju yra rūpinamasi, kad būtų e, užtikrintas atitikimas, nuseklumas. Tiesiog pasirūpinkit su komiteto sekretoriatu, e, jis tikrai yra pasirengęs bendradarbiauti su tais, kurie rengė rinkos stebėsinos paketą. Jeigu e, slypi problema, tada mes turim bandyti ją išspręsti, šitą nebūtų dubliuojama, kaip jūs sakėte, e, svarbu užtikrinti nuoseklumą. Ir e, turi būti jis taikomas ne tik tai vietos gamintojų atžvilgių, bet ir užsienio importuotojų klausimų požiūrių. Aš siūlyčiau, kad jūs pateiktumėte rekomendaciją komiteto sekretoriatui ir e, paprašytumėt, kad jie išsiaiškintų, ar nebus susikertančių aspektų. Man atrodo, kad jie jau dirba parengė šio klausimo sprendimui, bet galima tik pažiūrėti, e, ką jie galų galę nuspręs. Marina Partinė. Dėlančių pudrausia. Labai ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Noriu pasidžiaugti tuo sudėtingu darbu, kuris nuveiktas. Pranešimas labai sudėtingas, techninis, bet labai svarbus. Porą dalykų. Visų pirma, aš manau, kad pakeitimų pateikimo terminas ir ne tik šio pranešimo atveju, bet kuris yra labai sudėtingas, bet bendrai, terminai bendrai būna labai ankšti. Aš nežinau, ką jūs kaip pirmininkė galėtumėt padaryti, ką mes galėtumėm čia pakeisti, bet nes mumsgi reikia daugiau laiko tokioms temams aptarti. Kuriame reglamentus 28 valstybėms. Atsakomybė didelė. Kitas dalykas, nežinau, ar aš teisingai supratau, gal jūs galėsit man paaiškinti. Sutinku su jumis. E, 2009 metų reglamento pakeitimas šiuo reglamentu prilygs e, e disbalansui reglamentavimo bazėje. linų kelių turistams e, ir pervežėjams e, antras straipsnis yra labai aktualus. Ši tema turi būti reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu. O kai kalbame apie turizmą, dėja, kaip jau sakiau, jis turi būti plečiamas Europos Sąjungoje, jis atveria milžiniškų uh, E, galimybių ūkio raidai. Šis klausimas yra vis dažniau aptariamas e, rytų Europoje, pavyzdžiui, Rumunijoje. Ar jūs manot, kad šis reglamentas turi būti tikrai taikomas visose valstybėse narėse? Dėl jo, mano nuomonė, gali kilti problemų. Ar galėtumėt paaiškinti jūsų pranešime dėl e, linų kelių turizmui. Aš sutinku su jūsų iškelta problema dėl vadinamųjų istorinių linų kelių. Jeigu numatysime išlygą, gali būti, kad jie bus piknaudžiaujama, bet kuo ją būtų galima pakeisti. Katrin Steiler. Bet prieš tai aš dar norėčiau pasakyti, kad GUE frakcija, ne, žaliųjų frakcija EFDD nepateikė šešėlinių pranešėjų pavardžių, gal nebuvo paskirta. Ačiū Viki. Man buvo labai malonu e, šio pranešimą rengiant būti šešėlinių pranešėjų. Dabartinėme diskusijos etape aš galiu padėkoti pranešėjų už visą nuveiktą darbą. Aš pats e, neišanalizavau 143 prakeitimų kol kas bet aš tikrai pasitikiu um, frakcijų kolegomis. Svarbu, kad mes iš tiesų remiame šį pasiūlymą. Mes uh, manome, kad pranešėjas gali pasikliauti žaliųjų paramą e, savo darbe, kuriant aiškės e, gairės. Be to, mes labai atidžiai e, stebime ir rūpinamės, kad būtų uh, atblokuotas, e, išjudinti ledai diskusijose su taryba dėl personalo saugumo. Tačiau bendrai su pranešime išdėstinomis mintimis sutinkame. Katrin Štalė. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems, kurie svarstote šiuos e, dosijai. Jie labai skirtingi, tačiau tarpusavėje susiję, kaip visi puikiai žinome. Dėl rinkos stebėsinos aš aišku anksčiau ir vėliau kalbėsiu apie dujas, bet e, čia iškyla problema, kad yra pateikta jau nemažai pasiūlymų ir visi pradeda sakyti, kad tas klausimas jau svarstomas, rinkos stebėsina jau, svars, jau reglamentuojama. Parlamentas turi aiškiai suvokti, ką jis jau yra paremęs per šį komitetą. Ir dabar atsiranda sakančiųjų, kad taip, nauji teisės aktai yra formuojami, o mes dabar tik tai savo poziciją norim patikslinti. Siekti reikėtų aiškesnės pusiausviros. E, pranešėja rinkos stebėsenos klausimais ponė Šaldemūzė labai pagristai pastebėjo, kad komitetas šį atitikimą suderinimą turėtų aptarti nes e, nesukurkime per daug sudėtingos e, situacijos. Mes e, galim rasti teisingą sprendimą. Jau dabar sekretariatas tuos klausimus svarsto ir aš tikiuosi, kad mes su pranešėju galėsim šį dosiją panagrinėti. Naudinga yra tai, kad pranešė, mūsų pirmininkė yra parengusi vieną pranešimą, aš parengusi su kitą pranešimą, ponas Lopės turi trečią ir mes visi kartu galėtumėm užtikrinti, nuoseklumą tarp visų trijų dosie. Tai yra labai yra svarbu, aš tik tiek ir norėjau pakomentuoti. Markus Pretzel. Markus Pretzel. Dėkoju pranešėjui už nuveiktą darbą. 80 puslapių ataskaita buvo paruošta. Šiame sektoriuje dirba 4000 žmonių visoje Europoje. Tai yra žmonės, kurie dirba transporto, įvairių parkų e, sektoriuose. Kartais jų darbas yra reglamentuojamas vietos e, teisės aktuose, kitur Europos e, teisės aktuose. Reikėtų atsižvelgti taip pat ir įrenginius, kurie ten yra naudojami. Ir e, e, Žinoma, dėl įvairiausių fiskalinių klausimų mes e, sunkiai galime rasti e, tinkamą sprendimą. Šiuo metu mane nustebino mm, esama procedūra. Žinoma, manau, kad mes einame tinkamą linkmę. Tai yra techninė ataskaita, bet e, šiek tiek mane stebina tai, kas vyksta dabar rinkoje. Galbūt komisija norėtų pasisakyti. Luis Felipe dalyvauja mūsų posėdėje. Dėkoju. Norėčiau šiek tiek paaiškinimų pateikti. Buvo pateiktas klausimas, e, kodėl e, nebuvo įtraukti atrakcionai. Ir todėl, kad iš tikrųjų ši įranga, apie kurią mes kalbame, yra skirta tik žmonių pervežimui, transportui. Štai dėl ko e, neišplėtėme taikymo srities. Dėl istorinių linų, linų kelio įrenginių mes viską palikome nacionaliniams teisės aktams, taigi mes tikimės kad visi pritars šią apibriešiai dėl rinkos priežiūros. Pakeitimuose yra siūloma įtraukti tą patį skyrių, kuris yra taip pat ir NLF. Manome, kad tą patį taikysime ir asmeninėms apsaugos priemonėms. Ir kai rinkos priežiūros, priežiūros reglamentas bus patvirtintas, jo nuostatos pakeis tai, ką dabar turime sektoriniuose teisės aktuose, kur yra kalbama apie teisės priežiūrą. Tai yra e, tai, kas yra NLF pakete ir kas yra dviejose kituose reglamentuose. Taigi reglamentas pakeistas nuostatas, kurios yra skirtos rinkos priežiūrai, bent jau tiek mes suprantame. Dėl ataskaitos e, mes norėtume padėkoti už pateiktus pakeitimus. Jie tikrai prisidės prie pasiūlymo gerinimo. Dėkoju Jums. Dėkuoju, grįžkime prie pranešėjo. Iš šių diskusijų, na, galiu daryti išvadą, kad galbūt visi, visos, šis, šios, visos šios trys ataskaitos bus pateiktos to, to pačiu metu trišaliam dialogui. Taigi galbūt galėsime suorganizuoti posėdį, e, kur galėtume kalbėti apie tą, tos pačius paketus. Toks būtų mano komentaras. Bet aš tikiuosi, kad e, rinkos priežiūros e, dokumentas uh, E, bus diskutuojamas kartu. Antonijo, prašau. E, norėčiau padėkoti kolegoms iš skirtingų grupių už palaikymą, e, už pakeitimus šiam pranešimui. Tas e, istorinis klausimas, istorinis klausimas, na žinoma, istoriniai įrenginiai, tai yra valstybių narių prerogatyva, bet turėtume kalbėti ir apie naujas, e, naujus įrenginius. įrenginius. Sauga yra svarbiausias dalykas, į tai reikia atsižvelgti. Jau artėja žiema ir e, mes žinome, kokia yra politika, turėtume nepamiršti visų šių aspektų. Aš e, norėčiau įtraukti į ataskaitą kuo daugiau e, pasiūlymų. Ir žinoma, jeigu bus kokiu nors naujienų, jūs apie mm, jas informuosiu. Dėl turistinių klausimų Mano rinkėjai yra iš Majorkos, taigi tikrai aš išmanau turizmą, ponia. Niekada nepamirštu šio klausimo. Tai yra pramonė, kur e, yra 4000 darbuotojų, e, bet turizme e, yra šimtai tūkstančių darbuotojų. Taigi tikrai stengtos atsižvelgti ir į poveikį turizmui. Buvo klausimų dėl specifinių produktų. Aš rėmiausi radio įrangos ataskaitą reglamentu. Būtent taip sugebėjau šiuos aspektus įtraukti į savo ataskaitą. Norėčiau padėkoti visiems už paramą ir žinoma, skirsime laiko vertimui. Mano šalyje, Ispanijoje, kalbų klausimas yra tikrai aktualus. Taigi, aš užtikrinsiu, kad visos kalbos e, bus, į visas kalbas bus išverstas šis pranešimas. Dėkuoju. Taigi pasitengsime pratesti laiko terminus taip, kad nereikėtų visiems dirbti per kalėdinės atostogas. Dėkoju. Kitas klausimas darbo atvarkėje yra komisijos pristatymas e, skirtas poveikio vertinimui dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos, komercinių paslapčių ir jos apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Suteiksiu žodį komisijai. Ponas Beževa. Dėkoju pirmininkė. Gal būtų galima padidinti skaidrių vaizdą. Aš turiu daug skaidrių. Mes e, norėjome sureaguoti, atsižvelgti į paskutinės e, diskusijas e, ir norėjome pristatyti būtent poveikio vertinimą. Mes turime daug skaidrių, aš tikiuosi, kad nariai gaus ir jas. Eikime prie pirmosios skaidrės skaidrės yra komiteto e, svetainėje internete. Taigi perėsiu prie pirmosios skaidrės. Žinios yra labai svarbus modernios ekonomikos objektas. Konkurencingumas, įmonių konkurencingumas priklauso nuo žinių ir žinių valdymo. Taigi, intelektinė nuosavybė yra susijusi su inovacija. Bet labai svarbus dalykas yra konfidencialumas. Kiekvienas, kiekviena įmonė nori saugoti savo konfidencialią informaciją, tai yra akivaizdu. Ir dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad komercinė paslaptis išliks, ji nebūtinai yra susijusi su teisės aktais. Prieš užregistruojant e, patentą mes kalbame būtent apie komercinę paslaptį. Taigi, ji turi būti taikoma. Komercinė paslaptis yra konkurencingumo, e, konkurencingos ekonomikos pagrindas. Ikime prie kitos skaidrės. Ar galime pereiti prie kitos skaidrės? Komercinės paslaptys e, nesuteikia išskirtinės teisės į tą informaciją. Konkuren, konkurentas gali neteisėtai e, gauti, išgauti kažkur e, panašią informaciją. Taigi, svarbu inovuoti kuo daugiau ir stengtis apsaugoti savo turimą informaciją. Kita vertus, taip pat yra labai svarbu, kad gal, galima pavokti tą, e, tas komercinės paslaptis arba sulaužyti konfidencialumą, e, gauti, tarkim, iš e, partnerių tą informaciją gauti iš partnerių. Tai yra didelė problema ir e, mūsų poveikio vertinime į tai yra atsižvelgta. Ką mes darome tam, kad surinktume informaciją? Visų pirma, mes atlikome teisinę e, analizę, tam, kad įvertytume, kokia yra teisinė situacija 28 valstybėse narise. Po to Mes surengėme, suorganizavome viešąją konferenciją 2012 m. birželio mėnesį ir jos metu analizavome, kaip galėtume stebėti rinką ir apsaugoti tai, kas dar nėra e, atskleista. Žinote, kad įmonės anksčiau ir vėliau atskleidžia e, tą paslaptį ir e, E, parlamentas e, taip pat e, pritarė, pritarė kad sunku surinkti duomenis šioje srityje. Taigi mes surengėme viešasias konsultacijas, atlikome apklausas ir nustatėme, kad profesorius, būtent profesorius Pranzonis vedė pramonės tyrimą, organizavo jį. Tai yra labai gerai situaciją pristatanti ES apklausa. 60 procentų apklaustų įmonių buvo mažos ir vidutinės įmonės. Mes e, atsižvelgiame į viešuosius, viešosios nuomonės tyrimus. Gavome 386 atsakymus, jie buvo suskirstyti į kategorijas. Uh, Problemų kyla su viešosiomis konsultacijomis. Ir e, norėjau pabrėžti dėl e, piliečių atsakymų. Beveik pusė atsakymų buvo beveik tie patys. E, buvo laikomasi naudomosi šablonu. Jį pareigė viena politinė partija. Ir Mes būtent tai pažymėjome savo ataskaitoje. E, mūsų poveikio vertinimas turi 25 priedus, jų visų nepristatysiu. Bet e, norėčiau pasakyti, kad mums komercinės paslaptės yra e, labai svarbios, labai svarbios mūsų įmonėms. Taip pat e, manome, kad tikra problema yra pasisavinimas komercinių paslapčių. Taip pat mes nustatėme, kad teisinės, teisinė sistema yra fragmentuota ypač ten, kai tose, kalbant apie komercinių paslapčių pasisavinimą. Tai yra tie klausimai, e, kurie tikrai mm, kelia daug problemų. Taip pat e, e, dėl poveikio. Iš apklausos paaiškėjo, kad dėl to gali nukentėti tarptautinės inovacijos įmonės specializuojasi šiuose srityse ir bendradarbiauja su partneriais iš kitų šalių tam, kad kurtų naujus verslo modelius, inovat, inovatoriškus e, produktus. Ir e, e, tai tikrai kenkia bendradarbiavimui su partneriais. Dėl to nukenčia konkurencingumas. Taip pat e, dar e, norėčiau pasakyti, kad didelėms ir mažoms ir vidutinėms įmonėms labai svarbus e, aspektas susijęs su komercinėmis paslaptimis. Mažos ir vidutinės įmonės tikrai į tą klausimą labai jautriai reaguoja. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti šioje skaidrėje, yra tai, kad komercinės paslaptys E, tikrai labai svarbios, e, keičiantis informaciją tarp verslo partnerių Europos Sąjungoje, ypač ino, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros inovacijos srityse. Tai taip pat pasakytina ir apie universitetus, nes ir universitetai turi komercinių paslapčių Jie taip pat turi verslo partnerių Europos Sąjungoje ir e, tobulina būtent su jais e, savo mokslinių tyrimų rezultatus. Na, o e, dėl e, pasisavinimo, kokia yra to priežastis? Matote, čia sąrašą. Visų pirma yra žinių ekonomika. Antra, kaip ir sakiau, yra specializacija, licenzijavimasis, bendros įmonės, tų, jų atsiranda vis daugiau ir konkurencingos įmonės auga, kuria specializuotosios tinklus, taigi kyla didesnis pavojus, kad informacija tokiuose tinkluose nutekės. Taip pat e, kvalifikuota darbo jėga yra vis judesnė, vyksta į kitas šalis. Ir e, gaminio ciklai yra trumpesni. E, gal, kalbama dažnai apie intelektinės nusavybės teisų apsaugos ciklą. Kartais tas ciklas yra tik tai keli mėnesiai, taigi e, reikia tikrai užtikrinti, kad būtų apsaugotas, e, apsaugota ta paslaptis. Na ir e, dar vienas aspektas yra interneto plėtra. Internete veikia programišiai ir jie vagia informaciją. Jau anksčiau sakiau, kad e, su duomenimis yra susijusių daug e, problemų. E, kai aš kalbėjau apie pramonę, na, kalbėjome ir apie Boloniją, įmonės norėjo pateikti informaciją būtent apie tai, kad nukentėjo uh, E, nuo duomenų pasisavinimo ir, žinoma, įmonės ne visada nori pateikti tokią informaciją, todėl kad tai gali padaryti įtaką net ir jų akcijų e, kainoms. Bet e, jūs žinote, kad Šią savaitę sužinojome, kad JAV buvo pasikesinta, e, programišiai pasikesino į vieną pasilinksminimų srities e, įmonę e, JAV, kuri kūrė filmus. Taigi, būtent ir tokioms įmonėms grėsia pavojus. Na, o dėl reguliavimo klaidų spragų. Čia mes pristatome būtent situaciją teisės aktuose. Daugelis e, narių e, gali teikti, kad e, jau yra tam tikros procedūros valstybėse narėse, bet vis dėlto dar yra daug teisinio netikrumo. The, The, the, the key issue, a couple of uh, highlights here, only 10 member states. Tik dešimt uh, valstybių narių savo teisės aktuose turi uh, e, komersinės paslapties apibriežti. Jau trips susitarime e, taip pat yra e, šis klausimas. Taip pat yra daug skirtumų, kalbant apie galimybę užkirsti kelią trečiai šaliai pasinaudoti anksčiau pavūktą komercinę paslaptimi valstybėje narėje. Na, o dėl tų šešių valstybių narių, kurios šeštos valstybės narės jau turi teisės aktus šioje srityje. Na ir dabar pamatysite, kad kitoje skaidrėje yra kalbama apie verslo apsaugą. So the, the below, which... Kalbant apie uh, apsaugos koregavimo priemonės ir e, prekis, prekyba, kuriomis pažeidžia uh, E, komercinės paslapties nuostatas. Kaip matote, e, vėlgi situacija yra susiskaldimas ar valstybių narių. Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad žinoma egzistuoja skirtumų tarp valstybių narių ir remiantis mūsų apžvalga, taip pat atsižvelgianti tai, kad į, į tuos egzistuojančius skirtumus nagrinėjant tarp valstybinę situaciją, silpniausia grandinės grandis yra apsauga ir jeigu veikia įmonių tinklas, jeigu įmonė turi kelias dukterinės įmonės ir, ir, ir viena iš jų dirba kitoje šalyje, ir, ir tai, taip tuomet e, išsieškoti žalos atlyginimo iš tos įmonės bus sunku. Ir kuomet e, bylos patenka į teismus, galimybės išlaikyti komercinės paslaptis yra labai neaiškios, kad būtų užtikrintas bešališkas teismas. Kai kuriuose valstybėse privalu tokias bylas nagrinėti atvirai, net jeigu galioja įstatymas, jis nepasitelkiamas. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbi aplinkybė. Galiausiai kalbėjau apie baudžiamosios teisės priemonės, nes iš principo kalbėjau apie civilinę teisę, bet tik 12 valstybių narių egzistuoja baudžiamosios sankcijos už nusižengimus šioje srityje. Tokia yra padėtis spragos pažymėtos baltai, baltais langeliais. Taigi matote, kad susiskaldimas yra, apie tai ir kalbėjau. Ir galiausiai mes ne vieninteliai, ap, kurie apie tai mastome. EBPO svarsto galimybės užtikrinti didesnę apsaugą pasitelkiant ekonominius indeksus netgi keturiose valstybėse narėse Europos Sąjungoje tarp keturių valstybių narių egzistuoja nemenkų skirtumų. Trumpai pristatysiu šią skaidrę, nes jau sakiau, kad tikrai nedaug įmonių e, siekia bilinėtis dėl jų uh, E, komercinių paslapčių apsaugos teismuose, visų pirma dėl to, kad trūksta juridinioškumo šiuo klausimu. 29 procentai respondentų dalyvavusio apklausose pareiškė, kad taip yra dėl to, kad trūksta teisinio poveikių priemonių. Ir kita priežastis, tai bilinėjantis dažnai tos paslaptis išaiškėja ir poveikio vertinimo metu išaiškintos tokios problemos nėra paskatų vykdyti tarp valstybinę e, novatorišką veiklą. Ir taip pat e, nukenčia verslo įmonių, kon, verslo įmonės nukenčia prasdavo savo konkurencinį pranašumą. Visada būna sunku įvertinti šiuos aspektus, šiuos kriterijus, bet mes Pabandėme tai padaryti. Vėl grįžtu prie pirmosios problemos. Dėl to aiškumo stygiaus nova, nova, inovacijų sektorius, sektoriaus indėlis yra nedidelis ir jo apsauga daugiau kainuoja. Ir apklausa atskleidė, kad 40 procentų ES įmonių ne, nelinkė dalintis komercinėmis paslaptis būtent dėl tų mano paminėtų dviejų priežasčių ir 50 procentų verslo įmonių dėl, dėl tų pačių priežasčių nenori vykdyti tarp valstybinės veiklos. Konkurencingumo aspektas. Čia egzistuoja dar viena problema. 50 procentų respondentų atsakė, kad jie įtarė, jo gali prarasti klientus arba galimybę teikti paslaugas. Ir ši apklausa taip pat atskleidė, kad poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms yra neigiamas, nes E, smulkios ir vidutinės įmonės labiau naudoja komersinės paslaptis, nei remiasi intelektinių nusavybių, intelektinės nusavybės teisų apsauga, nes šios daugiau kainuoja. Ir dar vienas svarbus dalykas, ir tai vėlgi atspindi skirtumus tarp valstybių narių. Po viešųjų konsultacijų paaiškėjo, kad rizika e, didesnė tose šalise, kur apsaugos sistemos yra menkesnis, silpnesnis. Ir būtent tai ir iliustruoja problemos mastą. Būtent todėl manome, kad reikia imtis veiksmų. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie konkurencingumo aspektą, yra e, darbo vietų situacija. Vokietijoje nuo 30 iki 70 tūkstančių darbo vietų e, per metus prarandama dėl, e, dėl tos problemos. Ir valstybėms nerėms tie klausimai ypač aktualūs dėl darbo jėgos judumo. Iš kai kurių įvykusių diskusijų mums taip pat paaiškėjo, kad tais atvejais, kai uh, teisinio legla, reglamentavimo pagrindas, užtikrinant teisinio poveikio priemonės dėl komercinių paslapčių uh, pasisavinimo yra susijusios su darbuotojų elgesiu. Netgi jungtinėse valstijose buvo atlikti tyrimai, buvo Tuomet buvo e, nagrinėta padėtis skirtingose e, valstijose, taip pat skirtingose žemynuose. konkurencinio pranašumo sumažėjimas. Šioje skaidrėje matote, kad EBPO atli, savo darbę nustatė statistinį ryšį tarp e, tinka aukštesnės, didesnės komercinių paslapčių apsaugos ir, ir e, didesnio kiekio inovacijų egzistavimo. Taigi, kokia būtų politinė, koks būtų politinis tikslas, atsižvelgiant į visas pasakytas problemas? Visų pirma, gerinti teisinę apsaugą visoje vidaus rinkoje. Kalbame apie teisinę apsaugą nuo komercinių paslapčių pasisavinimo, ne kažkokių naujų e, priemonių kūrimo. Ir kaip jau sakiau, e, tai jau ir, ir taip numatyta TRIPS susitarime. Ir norėtume tobulinti savo veiklą MTTP srityje ir žinių ekonomikoje. Būtent tai užtikrintų didesnį konkurencinį pranašumą mūsų įmonėms pasaulinėje rinkoje. Norėčiau pasakyti, kalbėdamas komitete, kad Čia yra problema susijusi su, ir su teisiniu pagrindu e, vidaus rinkos srityje. Kalbame apie 114 sutarčių straipsnį. Mes atlikome subsidiarumo klausimo tyrimą ir parlamento e, dokumentų e, rengimo skyrius pateikė savo vertimą. Bet noriu pasakyti, kad Ispanija ir Portugalija ypač pritarė mūsų paskelbtoms išvadoms. Po, politinių veiksmų alternatyvos buvo, nagrinėjame penkias alternatyvas. Nuo, nuo pirmos nieko nekeisti iki penktos imtis civilinės ir baudžiamosios teisės priemonių. Mes manome, kad reikia renkti rekomendacijas, taip pat e, informavimo kampanijas. Mes nemanome, kad status quo būtų tinkamas pasirinkimas. Kaip jau sakiau, vis daugiau pasitaiko atvejų, kuomet pasisavinamės komercinės paslaptis, tendencijos nemažėja Ir nors TRIPS sutartis galio 20 metų, situacija tarsi turėtų būti kitokia. Dešinėje mm, ekrano pusėje matote informaciją apie tai, ką mane respondentai dėl to, kokiu veiksmu reiktų imtis šioje srityje. Mažos ir vidutinės įmonės paprastai labai atsargiai reaguoja į veiksmus priimti naujus teisės aktus, tačiau šiuo konkrečiu atveju jie labai, jos labai aktyviai pasisakė už naujus teisės aktus Europos Sąjungoje. Dar galimas poveikis, vertinant penktą alternatyvą, jeigu būtų pasitelktos civilinės ir baudžiamosios teisės priemonės E, mes vertiname galimas baudžiamosios teisės priemonės iš bendrijos teisės požiūrio taško. Tai turėjo būti paskutinio poveikio priemonė, nes nėra suderinimo šioje srityje, o civilinės teisės e, poveikio priemonės būtų dar per ankstyva. Baudžiamos, baudžiamosios teisės priemonės. E, ypač akcentuotų darbo jėgos judumą, buvusius darbuotojus. Tačiau kol kas nėra pagrindo imtis priemonių, imtis tokių priemonių, todėl ši penkta alternatyva buvo atmesta. Skaičiai yra ypač aktualūs e, ir atspinti, ką, mato, ką mano verslas. 77 procentai verslo savo mano, kad turėtų būti geresnė, didesnė komercinio paslapčių apsauga. Ket, virš 40 iš jų mano, kad gal, galimybės bilinėtis dėl tų paslapčių apsaugos teismuose turėtų būti geresnės, o 49 e, procentai mano, kad reikėtų geresnių atgrasomųjų priemonių bendrijos teisėje, kurios, kurių egzistavimas jau būtų atgrasomojo poveikio. Manau, kad, kad yra nemažai argumentų paremenčių tokią, būtent šį pasirinkimą ir aš raginčiau pasi, pa, panagrinėti tą poveikį vertinimą, bet viskas, faktai yra gana iškalbingi. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai konkurencija. didesnis teisinis aiškumas ir kai kuriuo apsaugos poveikio priemonių įtraukimas nuo galimo, prieš galimą piknaudžiavimą turėtų uh, sumažinti sąžiningai dirbantiems verslininkams kylant, kylančią riziką. Taip pat mes siekiame išvengti e, rinkos vidaus rinkai keliamų kliūčių. Mes taip pat suprantame, kad tas sąžiningai veikiantis verslas bando užsitikrinti savo komersinių paslapčių apsaugą. Mes siūlome imtis poveikio priemonių kad ir, ir, ir numatyti sankcijas, atgrasomasias sankcijas, kad, kad nebūtų paskatos piknaudžiavimui. Darbo jėgos judumas. Kaip jau sakiau, mes manome, kad patikslinus e, komercinių paslapčių teisės aktus, e, tai, tai palengvintų verslo darbą, verslo veiklą. Tai mums, mums, mums yra ypač svarbus aspektas. Mes siekėme užtikrinti, kad tekstas būtų subalansuotas ir kad e, jo poveikis darbo jėgos judumui būtų kiek, kiek įmanoma pozityvesnis. Kai kalbu apie darbo jėgos judumą, turiuomenį e, labai kvalifikuotą darbo jėgą. Ir, ir tokie žmonės e, yra labai svarbus inovacijų sektoriuje. Todėl turime užtikrinti, kad, kad bet kokios priemonės nedarytų neigiamo poveikio jų judumui. Taip pat kalbame apie apsaugos priemonės pagrindinių teisų srityje, ypač informatorių atveju taip pat e, žurnalistų darbui nenorime apriboti, suvaržyti jų darbo, jei komercinių paslapčių nuostatos būtų labai griežtos. Taip pat aplinkosaugos ryčiai tai jokio poveikio nėra, taip pat administracinės papildomos naštos tokie pasiūlymai nesukurtų. Parlamento dokumentų departamentas suabejojo šią išvadą, bet mes galime dar tai panagrinėti toliau. Alternatyvos. Mes sakėme, kad, rekomend... jau sakiau, kad rekomendacija būtų renkti informavimo kampanijas visose šalise ir mm, na, vis dėlto informavimo kampanija susiskaldimo tarp valstybių nepanaikintų tų, tų egzistuojančių skirtumų tarp bilinėjimosi procedūrų taip pat. Uh, neatsirastų atgra, atgrasomosios priemonės, kurias minėjau. Taip pat jau paaiškinu, kodėl mes, mano, mes manome, kad baudžiamosios, baudžiamosios teisės priemonės būtų e, pernelik, e, pernelik radikalus pasirinkimas, todėl mes siūlome rinktis ketvirtąją alternatyvą iš mūsų išvardintų. Ir pirmininkė, man atrodo, kad šią informaciją jau gavote praėjusi kartą, kai pristatėme direktyvą. Ir todėl tuo ir baigčiau dar vieną skaidrę, paskutinę skaidrę e, stebėsena ir vertinimas. Mes parengėme gana detalų stebėsenos ir vertinimo planą, jis yra realistiškas, nes teisinės teisinės priemonės, kad jų poveikis būtų juntamas, jų, jos turi galioti kurį laiką. Taip pat nagrinėjame ekonominį tarp valstybinių susitarimų poveikį. Mes aiškiai akcentavome, kad mums svarbiausia bus OHIM agentūra ir observatorija, kuri uh, stebėtų, ar, ar nėra pažeidimų, darbas jau pradėtas. Vėl noriu pakomentuoti parlamento dokumentų skyrių, kuris teigia, kad būtų gerai e, remtis kokiais nors kriterijais. Aš sutinku su to, bet reikia juos labai kruopščiai paruošti iš anksto. Ir jeigu būtų pasirinktas šis planas, jis būtų tikrai skaidrus ir reiktų apsispręsti, kuriuos kriterijus pasitelkti ir kokiam laikotarpiu juos taikytų, taikyti. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet tas, tas, ta parengta studija yra tikrai ilga ir ji įvertinta pozityvi ir dėkuoju už galimybę ją pristatyti. Ačiū. Labai ačiū, kad e, pristatėte dar kartą mums tokią detalę medžiagą. Dabar žodis pranešiai komi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, man taip pat. E, reikėtų šiek tiek laiko, kadangi tas pristatymas buvo labai išsamus. Mes šiandieną vėl grįžtame prie to klausimo, apie kurį kalbėjome praėjusią, praėjusiu posėdžio metu. Tai yra e, teisės aktai skirti komercinėms paslaptims. Norėčiau priminti, kad IMKO komitetas pareiškė tik nuomonę dėl vidaus rinkos ir dėl vartotojo apsaugos aspektų. Taigi ir pakeitimai bus skirti būtent tik tam. ITRE komitetas pateiks nuomonę, taip pat ir kompetitinga e, ir teisės, kompetitingas ir teisės reikalų komitetas pateiks nuomonę. Manau, kad šis dokumentas yra svarbus, todėl kad mes taip ieškome taisyklių, kuriomis remiantis galėtume pagerinti konkurencingumo taisyklės mūsų įmonėms. E, šiuo metu siaučia krizė ir mes turime padėti mūsų pramoniai, mūsų įmonėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Joms reikia tikrai mūsų paramos. Europa turi prisijimti lyderio poziciją pasaulyje, skatinti skatinti inovaciją, mokslinius tyrimus ir harmonizavimą, suderinimą. Tikrai mes įmanome, kad kuriant naujas paslaugas reikia naujų idėjų ir reikia užtikrinti paslaptis. E, intelektinės nusavybės teisės neapima visų šių e, duomenų apsaugos mokslinius tyrimus e, vykdant ir kūrimą e, vykdant e, yra informacijos susijusios ir su ekonomika, su ekonominė verte, piniginė verte ir šie, šie, šios informacijos neapima taip pat ir duomenų intelektinės nusavybės teisė. Taigi reikia apsaugoti ir duomenis, kurie skirti netechnologiniai inovacijai norėčiau dabar pristatyti išsamei. Todėl, kad komisijos pasiūlymą analizuojant reikia nepamiršti, koks yra pagrindinis direktyvos tikslas, tai yra, kad reikia sustiprinti konkurencingumą įmonėms. Interesai yra įvairiausi ir manau, kad reikėtų subalansuoti uh, E, siekiant subalansuoti rezultatus, todėl reikėtų pasisakyti e, dėl tam tikrų aspektų. Mes pirmą kartą diskutuojame apie šios dalykus, todėl norėtume gauti jūsų visų nuomonę. Įmonė, e, komisija paruošė du tyrimus, tai buvo apklausa ir viešosios nuomonės tyrimas. Komisija pasakė, kad uh, parlamentas e, nesutiks e, dėl e, analizės bazės. 386 buvo apklausti subjektai, 56 piliečiai, 125 įmonės. Mano manimu, daugelis atsakiusių įmonių tikrai e, galime atsižvelgti jų atsakymus, bet e, 125 e, piliečiai, na tai yra tikrai nedaug, nedaug apklaustų asmenų. Viešųjų konsultacijų metu buvo nustatyta, kad įmonės e, ir piliečiai skirtingai reagavo į, į šiuos e, dalykus. Įmonės buvo už tokius teisės aktus, žmonės buvo nusiteikę prieš. Žodis paslaptis turėtų priversti galvoti apie tai, kad nepakankamai užtikrinamas skaidrumas. Kartais yra sunku apklausti asmenis, piliečius, naudojant žodį paslaptis, nes tai reiškia, kad to žmogus pilietis nežino. Dėl to jo nuomonė gali būti neigiama. Kodėl piliečiai neturėtų pritarti naujiems teisėms aktams? Apie tai mums reikėtų tikrai pagalvoti. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kuo rėmėjusi, e, kuo buvo paremti atsakymai. Aš susisiekiau su vartotojų e, atstovais, bet atsakymo dar negavau. Mes e, norėtume padėkoti už informaciją. Praėjusį kartą minėjome, kad e, poveikio pristatymas nebuvo išsamus, dabar gavome daugiau informacijos. Vienoje skaidrėje buvo teigiama, kad valstybėse narėse teisės aktai labai skirtingi, teisės aktai būtent, kurie reglamentuoja komercinės paslaptis. Reikia stengtis suvienodinti nacionalinius teisės aktus ir užtikrinti teisinį tikrumą. Pradėsiu nuo pirmojo skyriaus pirmas skyrius, pirmas ir antras straipsnis. Komisijos pasiūlymas, mano manimu, yra subalansuotas, nors aš norėčiau šiek tiek griežtesnio bendrojo požiūrio. Norėčiau pasisakyti dėl taikymo srities. Pirmas skyrius yra skirtas tik direktyvos taikymui e, ir komercinių paslapčių atskleidimui. Manau, kad reikėtų patikslinti kai kurios aspektus ir įvardinti, kad nacionalinės teisės e, aktai turi būti išlaikyti. Taryboje šiuo metu prasidėjo darbai, jie anksčiau vyksta negu kad parlamente. Direktyvos tikslas yra minimalus apsaugos standartai. E, kuriais galėtume remdamiesi apsaugoti komersinės paslaptis ir minimaliai suderinti teisės aktus valstybėse narise. Žinoma, e, gali valstybės narys apsaugoti, užtikrinti ir didesnę apsaugą, bet e, tos šalys, kur visiškai neturi jokio baudžiamojo teisės aspekto, turėtų užtikrinti šią apsaugą. Apibrieštys apib, dėl apibriešių didelių problemų nekyla, jos yra suderintos su trip sutartimi. Nors buvo taip pat teigiama, kad būtų galima jas dar geriau integruoti. Antras skyrius, trečias, ketvirtas straipsnis, kuriuose yra nurodoma, kada yra neteisėtai atskleidžiamos komercinės paslaptys arba jos yra naudojamos. Uh, Komisija nustato atsakomybę remiantis kalties principu. Kalbama apie intencijas, nepakankamą dėmesį. Manome, kad galėtume kalbėti ir apie objektyvę atsakomybę, tam, kad galėtume geriau apsaugoti komercinę paslaptį. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir šiuo klausimu, todėl kad tai yra aktualus klausimas. Na, o dėl priemonių Aš kalbu apie trečią skyrių. E, priemonės, procedūros ir teisių gynimo priemonės bei sankcijos. Man atrodo, kad didelių problemų dėl es, esmės, iš esmės čia nėra. Nes mes kalbame apie vartotojų apsaugą ir apie vidaus rinką. Bet norėčiau jūsų nuomonės ir šiuo klausimu. Kaip jau minėjome praėjusį kartą, dėl interesų susijusių su šiuo dokumentu mes kalbame apie pagrindinių teisų apsaugą. Uh, kalbame apie vartotojo, individo, e, darbuotojo, įmonės teisų apsaugą. 23 ir 24, 23-24 konstituojamoji dalis yra skirta būtent šiems aspektams. Reikia užtikrinti, kad būtų laikomas ES pagrindinių teisų hartijos. Mes, norėjome, mes turėjome aptarinėti poveikio vertinimą. Bet aš tiesiog bijau, kad net, net, net neliks daug laiko kitiems e, nariams. Dvi minutės. E, pakalbėsiu labai greitai. think that uh, is important. Uh, Galiausiai, aš kalbėsiu geriau italų kalbą, man lengviau. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, nuomonę, todėl kad yra tam tikrų jautrių klausimų. Atsiprašau, kad dėl to, kad uh, išsamei pradėjau pristatinėti dokumentą. Uh, ir nekalbėjau vien tik apie poveikio vertimą. Vis dėlto poveikio vertime nebuvo atsižvelgta į tam tikrus klausimus, jie svarbus piliečiams. Atsiprašau, kad kalbėjau ilgai ir e, kad kalbėjau tiek ilgai, kiek kalba italai. Bet manau, kad tam, kad būtų atliktas geresnis darbas, reikia kalbėti apie konkrečias temas, konkrečius dalykus ir ne tik bendrai kalbėti apie dokumentus. Thank you. Um, Ačiū socialdemokratų vardu. Socialdemokratų pranešėjo vardu, kom, frakcijos vardu Emma McLarkin. Ačiū pirmininkė, ačiū pusimosius pranešėjų, dėkoju komisijai už tai, kad atėjo ir pristatė detaliai šį dokumentą. Aš džiaugiuosi, kad e, vertinimas išlieka toks, koks yra. Ir tik e, paskutinėme skirsnėje mes išvelgėme tokių šiokių sunkumų. Aš įsivaizduoju, kad kai kalbėsite su valstybėmis narėmis pavieniui, tokių problemų neiškils. Reikia išlaikyti pilietinę priemonę, tai yra būtina civilinė priemonė. Tokiu būdu mes sukursime daugiau pasitikėjimo mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes e, kol kas jos neturi daug pinigų ir negali bilinėtis teismuose. Jos turi sugebėti apsaugoti e, slaptą informaciją. Bet man šiek tiek nepatinka senaties terminas siūlomas čia. Vieneri metai. Junktinėje karalystėje pasirengti bilinėjimui yra skiriami šešeri metai. Aš manau, kad e, tai yra netinkamas pasiūlymas ir reikėtų ieškoti protingesnių būdų tai problemai išspręsti. Kitas dalykas dėl kaštų yra tarsi sakoma, kad tai nei kiek nekainuos, ar ties iš tiesų tai bus ir ar galėtumėte tai patikrinti, kad tokios valstybės kaip Junktinė karalystė, kurios jau turi veikiančią sistemą, neturės jos keisti. Thank you. Apologies. Ačiū. Pone Kalas liberalų vardu. Um, as, uh... Ačiū. Mes turėjome aptarti komisijos poveikio vertinimą. Pranešimo projekto dar nematėme, todėl aš negaliu nieko komentuoti dėl pranešėjų išsakytų pastabų. Aš vieną problemą norėčiau išsakyti. Poveikio vertimas yra pagristas argumentu, kad ES priekybos paslačių apsauga skatins naujoves. O aš klausimą iš kitos pusės suformuluočiau. Ar ES masto taisyklės dėl priekybos paslapčių negali pakengti naujovėms? Ką aš noriu pasakyti? Naujovės reiškia, kad įmonės turi bendradarbiauti. Tai yra pagrindinis e, e, modelis toks darbo e, Tarsi siekiama, kad būtų bendradarbiaujama ir priekybės paslapčių atveju. Bet kaip yra su atviro šaltinio internetinė medžiaga, programinė įranga, ar tai padidins įmonių norą saugoti savo e, paslaptis. Kitas dalykas dėl MVI. E, yra daroma prielaida, kad šis pranešimas bus naudingas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pažiūrėkite į poveikio vertinimą. Vienas iš skaidrių yra pasakyta, kad 125 įmonės atsakė, iš jų 59 e, buvo mažos arba vidutinės. Ar iš tiesų yra taip, kaip parašyta poveikio vertinime, ar iš tiesų nauda mažoms ir vidutinėms įmonėms bus didelė, nes paprastai tos įmonės neturi finansinių priemonių juridinėmis priemonėmis apsaugoti e, prekybos paslapis. Bet net ir turėdamos ES taisyklės, E, mažos ir vidutinės įmonės negalės apmokėti bylų e, su bylomis susijusių kaštų. Ar komisija neturėtų apie tai pagalvoti, nes tik stambiosios įmonės e, galės bilinėtis ir dėl to padėtis mažoms ir vidutinėms įmonėms gali tik pablogėti. Kadangi šią temą yra atlikta daugiau tyrimų, stengiantis nesukurti prekybai barjerų, rinkoje barjerų, galiu pasakyti, kad aš 14 metų e, buvau teisininkė ir aš įvairiausių bylų mačiau. Viena iš jūsų skaidrių buvo parašyta dalykas, kuris e, mane privertė suabejoti. Priekybos paslaptis nereiškia, kad niekas daugiau to paties nesukurs. Kaip bus galima įrodyti, kad e, vienas ar kitas dalykas yra tavo priekybos paslaptis ir niekas kitas to negalėjo sukurti? Uh, Jeigu gali įrodyti, kad ta priekybos paslaptis priklauso tau, tada galima įrodyti, kad ta paslaptis gali būti pavokta. Kaip e, užtikrinti geresnį žalos kompensavimą? Paprastai viskas yra pagrysta tokiu teiginiu, būčiau uždirbęs labai daug pinigų, jeigu mano prekybės paslapties niekas nebūtų pavogęs. Bet e, nebūtinai taip iš tiesų būna. Manau, kad e, vienas iš atsakymų čia pateiktų buvo tas, kad nepakanka kompensavimo priemonių ir todėl žmonės tokių pasiūlymų neremia. Dar vienas pastebėjimas dėl priekybos. Stambiausi priekybos partneriai vadovaujasi teisės aktais dėl priekybos paslašių apsaugos, dėl jų teisų nenusisavinimo. E, norėčiau sužinoti, o kokia padėtis yra e, Rusijoje ir Kinijoje, kokie teisės aktai ten galioja. Tos valstybės yra labai didelės priekybos partneris, gal Rusija nebe, bet Kinija išlieka. Pascal Toront, žaliųjų vardu. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu trumpai kalbėti ir nekartosiu to, ką jau sakiau paskutinį sykį, kalbėdamas apie Europos komisijos E, darbo pristatymo pobūdį. Aš manau, kad mes pradedam nuo pabaigos. Kad pasiektume savo tikslą, aš stengiuosi tikėtis, kad e, sugebėsime pritraukti pakankamai dėmesio. Mes dabar bandome tarsi akcentuoti, su kuo nesutinkama. Pirmas dalykas e, - konkurencingumas Europoje. Kitas dalykas - MVI apginimas Trečias dalykas e, - darbo vietų kūrimas. Ketvirtas dalykas e, - visa tai būtų labai naudinga moksliniams tyrimams, todėl e, paverskime Europą veiksmingiausią pasaulyje vietą darbo vietų kūrimo ir taip toliau ir taip toliau požiūrių. Aš norėčiau vis tik tai e, paminėti šitą dėl mažų ir vidutinių įmonių. Pagalvokime, pažiūrėjau, apie Prancūziją. Stambiųjų grupuočių patronuojančios įmonės savo interesus apgina lengviau negu visi kiti. Ir jau buvo pasakyta, nekartos to, kas išdėstyta, kad 150 įmonių vienur ar kitur randame, kurios nuolat bilinėjasi ir kurio yra klausima, ar jūs ginate savo nusavybę ar ne, aišku, jos sako, kad jūs gina, sprendimo rasti taip ir nesugebame. Aš galiu pasakyti, kad man šis dosie kelia rimtą susirūpinimą dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, pirmą kartą aš galiu drąsiai pasakyti, kad ši lentelė yra klaidinga. Ir kai kalbam, pažiūrėjau, apie Prancūzijos teisės aktus, kuriuos aš pažįstu 25 metus, nes dirbau kaip advokatas, tai yra normalu, nes aš esu vyresnis negu ponė Kalas. E, realybė yra tokia, kad Prancūzijoje e, prekybos paslaptis, jeigu ji yra pagrįsta, e, turi būti deramai apsaugota. Jie turi būti apsaugoti administracinėmis, baudžiamosiomis ir civilinės teisės priemonėmis. Ir apie tai yra kalbama, apie, taip pat, apie tai taip pat yra kalbama daugelį valstybių narių. Todėl aš galėčiau tik e, pakartoti dar kartą. Dabartinė sistema nepasiteisina Europoje, nes tarp valstybių narių sistemos skiriasi. Vis tik tai mes viską supainiojame, suveliame, sakome, kad tai yra komercinės ir civilinės teisės klausimas, o kiti sako, kad priešingai tai yra baudžiamosios teisės klausimas. E, girdėjome ne kartą, kad e, nemažai buvo piratuojamų, e, pavyzdžiui, įrašų, kurie buvo paskui platinami Junktinėse Amerikos valstijose. Bet pasakykit man, kuri valstybė nebaudžia žmonių už vagystę? Piratavimas yra vagystė. Nuo to saugo baudžiamoji teisė, o civilinė ir komercinė teisė taip pat tai, tuo rūpinas. Ir dar vienas dalykas. Aš norėčiau, kad man būtų paaiškinta, komercinė paslėptis neapibriešta. Kokiu būdu gali būti e, saugoma nepažeidžiant vartotojų teisių? Kas rūpinasi komercinių paslapčių klausimais Junktinėse Amerikos valstijose? E, ten veikiančios bendrovės man garantuotai pasakytų, kad visas gamybos procesas turi būti apsaugotas dokumentais. Mes e, tą patį galim pasakyti apie socialinę teisę. Galėtumėm e, visomis temomis taip kalbėti ilgai, ilgai. Aš manau, kad bendrai valstybėm ši direktyva yra per daug pavojinga, yra per daug e, plati, išimtys yra per daug silpnos. Ir aš galiu pasakyti, kad man kol kas neatrodo, kad egzistuoja valstybėse narėse numatytų sistemų rimtų problemų dėl mažų ir vidutinių įmonių komercinių e, paslapčių apsaugos. Guo e vardu. Maštalka yra šešėlinis pranešėjas, bet aš jo nematau. EFDD nepaskyrė savo žmogaus. Nėra šešėlinio pranešėjo, nieko iš jų nėra. Džiulė Meda dar norėtų pasisakyti, paskui Ana Grapinį, o paskui grįšim prie komisijos, galbūt galės atsakyti, sureaguoti tai, kas yra išsakyta. Aš pabandysiu kalbėti glaustai. Man e, nepatinka tik vienas galimas e, Mm, poveikio tyrime nustatytas padarnys komisija sako, kad direktyva turėtų padaryti teigiamą įtaką darbo jėgos judumui. Norėčiau sužinoti. Darbo rinkoje darbuotojo kvalifikacija ir įgūdžiai yra didžiausias pranašumas ieškant naujo darbo. Bet kuris darbdavys prašantis, e, bandantis įdarbinti darbuotoją, prašo gyvenimo prašymo ir uh, E, visi tikisi, kad darbuotojas iš, ankstesnės patirties, iš ankstesnių darbovičių yra sukaupęs tam tikros patirties. Aš e, galiu pasakyti, kad e, komercinės paslapties atveju bus daug dalykų, kurių nereikėtų atskleisti per e, darbuotojų gyvenimo prašymus. Ir Ir e, darbdaviai neturėtų sužinoti tos informacijos iš ankstesnių darbovečių. Am fost foarte atentă la prezentarea. Labai ačiū. Aš labai atidžiai perskaičiau studiją. Man labai neramu dėl mažų ir vidutinių įmonių. Kodėl? Stambiosios įmonės gali be problemų pavokti prekybos komercinės paslaptis iš mažų ir vidutinių įmonių, nes mažutinės įmonės neturi pinigų kreiptis į teismą, o didelis gali, bet iš esmės taipgi nėra. Praktiškai m, mm, sunku įsivaizduoti, kaip MVI galėtų pasinaudoti tą sistemą. Jūs apie tai e, komisijos studijoje ir kalbate. Sakote, kad norite apsaugoti MVI. Aš esu iš privataus sektorius, aš atstovauju MVI. Ir aš matau, kad kai kuriuose valstybėse e, yra labai rimtų problemų, nes nėra komercinių teismų, visos bylos sumetamos į vieną, jokios specializacijos neegzistuoja, komercinės paslaptis yra e, skirtingai interpretuojamos, kyla trigubi konfliktai tarp darbdavių ir darbuotojų, darbuotojas gali išeiti iš įmonės ir pavokti komercinę paslapti. E, mūsų valstybėje yra viena byla tarp buvusio darbdavio ir darbuotojo iš mažos vidinės įmonės, kuri tęsiasi jų metų metus bendrai atrodo, kad bent jau Rumunijoje darbo teisė yra palankesnė darbdaviams ir nepriklausomai to ar stambi įmonė, ar maža ar vidutinė įmonė, e, jos turi būti apsaugotos. Labai svarbu mažai ir vidutiniai įmonėje turėti galimybių pradėti tokį teisinį mūšį, kuris labai daug kainuoja. E, labai nedaug valstybių turi komersinių paslapties apibrėžimą savo teisės aktus. Ar jūs galėtumėt pasakyti, ar visi tie apibrėžimai yra vienodi, nes dabar atrodo, kad mes visi tą savoką vienodą apibrėžime. Tai, ką mums reiškia priekybos paslaptis, e, visai neprilyksa kitos valstybės supratimui. Dėl to atsiranda įvairių konfliktų, nevienodo traktavimo ir net negali būti klausimas e, formuluojamas apie priekybą per sienas, jeigu pagrindiniai terminai yra skirtingai apibrėžiami. Sakykit, ar dabar, rengdami savo apibrėžimus, jūs mažoms ir neapsimenėms padėsit, ar jūs jas visiškai e, nugalabysit? Aš e, nežinau, ką kiti pranešėjai e, sakė, gal nepakankamai laiko mes turėjome vertinti šiam dokumentui, bet aš norėčiau geriau suprasti, kaip ta direktyva bus taikoma, jeigu ne visos valstybės turi komersinės paslapties apibrėžimą. Pat, Jeigu tik kokį dešimt valstybių jie turi, taip, yra trips sutartis pasirašyta, bet ne visi jie taiko. Kolega, kuris dirbo advokatu, teisingai pastebėjo, bet kaip mes galime užtikrinti, kad e, viena ar kita įmonė turėjo komercinę paslaptį, paskui buvo pavokta ir dėl to buvo padaryta žala. E, Aš, kai kalbuosiu su savo rinkėjais, su įmonių atstovais, aš bandau pasakyti, kad mes bandome parengti direktyvą, kuria apsaugotume mažas ir vidutinės įmonės ir komersinės paslaptis. Ačiū. Commission, would you like, can you come back in on some of those questions? Komisija, ar norėtumėte atsakyti? E, pasistengsiu. Žinau, kad laiko turite nedaug, bet e, aš taip pat galėčiau atsakyti ir parlamento nariams atskirai. Dėl mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus. Aš sakiau, kad tai buvo proporcinga apklausa. Mes pasirimėme mokslinėmis technikomis e, metodiką, taigi tai buvo tikrai pagristi atsakymai. Ir gavome išvadą, kad tikrai buvo daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios kenčia nuo šios problemos kas sako, kad jų buvo per mažai, aš norėčiau paraginti susipažinti išsameu su naudotu metodu. Tai buvo tikrai metodas, kuris pripažintas inter, tarptautiniu lygiu. Antra, ma, nemažai kas teigia, kad mažos ir vidutinės įmonės ginčijasi. Taip, kai kurios tikrai ginčijasi. Mažai MVI, su kuriomis susisiekėme, e, teigia, kad teisės aktai ES lygių, e, kur būtų konkrečiai apibriešta visoms 28 valstybėms narėms, e, būtų, apibrie, būtų apibrieštis, kuris suderinama su TIPS, būtent į tokį aspektą MVI žiūri teigiamai. Kadangi apibrieštis yra skirtingos nacionaliniuose teisės aktuose, valstybėms narėms kyla klausimų būtent e, dėl suderinimo. Suderinimo reikia šioje srityje, bet e, manau, kad kalbant apie papildomą naudą mažoms ir vidutinėms įmonėms, jos yra tikrai. Na, o dėl ginčių, kai kalbėjome apie rodiklius, Daug MVI teigia, kad jeigu mes turime apibriežti, e, tada e, tikrai e, būtų lengviau prisijungus prie tų E, įmonių, bendrų įmonių e, ir jeigu su jomis kiltų koks nors ginčas. Aš suprantu, kad gali būti lobistų iš didelių prekybos asociacijų, kurie atstovautų didelėms įmonėms, bet daug mažų įmonių e, turi licenzijas su, mm, ir jos yra susijusios su didelėmis įmonėmis. Taigi didelės įmonės gali primesti savo norus mažoms. Mes šią direktyvą e, galėtume sustiprinti dėrybų, dėrybų galimybės. Taigi dėl MBI mes manome, kad tikrai būtų jiems šių daug naudos. Taip pat aš jau minėjau, kad visos valstybės narės saugo paslaptis. Bet aš nenorėčiau kelti klausimo, kas vyksta kurioje nors valstybėje narėje. Svarbiausia dalykas yra tai, kad tai daroma skirtingai. Kiekvienu atveju, tarptautiniu atveju, reikia, kad teisės tarnyba teisės tarnybos žinotų, e, kaip turi vykt, būti vykdomas tas ginčas ir, klaus, ir ka, e, klausimai susiję su lėšomis yra taip pat e, labai svarbus. Taigi, vėl dar to MVI klausimu. teis, į teisės e, aktą. Teisės e, aktu mes e, na, turėtume imtis veiksmų Europos lygių ir daugelis mažurvutinių įmonių e, e, nori galimybės vykdyti tą ginčio procedūrą. Taigi valstybės narės turėtų susipažinti su uh, poveikio vertinimu. Jis tikrai nebuvo perskubiai atliktas. Dėkuoju. Galbūt e, pranešėja galėtų dar e, pasisakyti. Taip labai trumpai. Jeigu tai nebūtų mažoms ir vidutinėms įmonėms skirta direktyva, tada tikrai ji neturėtų jokios prasmės. Dėl teisingumo e, laiko Italijoje pastoviai yra uždelsiamos e, bylos, e, bylų nagrinėjimai. Bet mes ne apie tai kalbame šiame dokumente. Reikėtų Europos reformos. Europos teisingumo sistemos suvienodinimas būtų svarbus dalykas, bet tai ne mūsų kompetencija. Italijoje MVI yra labai daug. Dažnai jos yra tos įmonės, kurios dėgia inovacijas. Mes turime startuolės ir MVI, kurios būtent dėgia uh, inovacijas. Jas reikia apsaugoti tam, kad skatin, būt, skatintume naujasias technologijas. Dažnai tie startuoliai priklauso didelėms įmonėms, bet dažnai jos taip pat yra ir nepriklausomos įmonės. Taigi mes e, turime jas saugoti, mums reikia suderintos Europos apibriešties, Ir, žinoma, valstybės, kurios nori labiau apsaugoti, taikyti didesnį apsaugos lygį, gali tai daryti. Mano manimu, reikėtų netgi reglamento. Mes turime vis dėlto direktyvą, taigi stengiamės apsaugoti visus ir darbuotojus, ir MVI. Dėkoju, dėkoju už išsamų poveikio vertinimo pristatymą. Kitas darbo atverkės punktas taip pat poveikio vertimo pristatymas. Pivaro pristatys poveikio vertinimą dėl dėl dujinį kurą deginančių prietaisų. Day.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 E, šių prietaisų klausimą. Dėkoju. Pirmoji skaidrė. Pasistengsiu pristatyti kuo trumpiau, bet visų pirma norėčiau iliustruoti patį procesą. E, Dujinių prietaisų direktyva yra e, galiojanti nuo 90-ųjų metų, nuo praėjusio amžiaus dešimtmečio. Na, o dabar kalbame apie naujo požiūrio direktyvą, apie naują teisės sistemą, kuris, e, kuri veikia jau kurį laiką, veikia gerai, bet ją reikėtų peržiūrėti. Mes e, e, pasinaudojame taip pat valstybių narių darbo grupę kuri veikia nuo direktyvos e, įsigaliojimo datos. Ir šiuose diskusijose su valstybių narių darbo grupe buvo iškelta daug klausimų praėjusiais metais, pastaraisiais metais. Ši grupė taip pat įkūrė ekspertų grupę, kuri turėjo išsameu aptarti būtinybę peržvelgti esamą E, teisės aktų sistemą. Ir buvo parengta ekspost vertinimas. Ir ekspertų grupės ir darbo grupės e, rezultatai bei ekspost vertinimo rezultatai ir buvo būtent pagrindas ruošiant poveikio vertinimą. Mes atsivilgėme daugelį klausimų ir taip pat e, suorganizavome ir viešasias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, gamintojais, laboratorijomis, e, su privačiais e, piliečiais. Apklausėme visus subjektus ir išklausėme nuomonės. Visą tai prisidėjo prie komisijos poveikio vertinimo parengimo. Ir komisija E, patvirtino ataskaitą 13 metų gegužės mėnesį, vėliau buvo pateiktas projektas, teisės aktų projektas ir e, būtent pasiūlymas buvo parengtas šių metų gegužės mėnesį. E, trys svarbiausia klausimai turėtų būti aptarti. Visų pirma, suderinimas su naujaja teisės aktų sistema. Institucijos įsipareigojo tai padaryti ir būtent dujinį kūrą deginančių prietaisų atveju mes taip pat įsipareigojome atsižvelgti į horizontales nuostatas, standartizuotas horizontales nuostatas, kurios e, buvo patvirtintos 2008 e, metų sprendime 768. Taigi, mes taip pat atsižvelgėme ir į horizontaliasias apibrieštis ir prievolės, kurios kyla ekonominiams vertintojams atitikties vertinimą ir notifikuotojų organizmų atitikti ir taip toliau. Kyla dar šiek tiek klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti, bet dujininkų yra deginančių prietaisų atveju daugiau suderinimo esamose teisės aktuose e, nereikia. Taigi, daug naujų elementų nėra. Štai dėl ko poveikio vertinimas, kuris buvo parengtas devinioms direktyvoms, e, galioja ir šiuo atveju. Taigi pristatysiu Jums tuo, tą poveikio vertinimą. Kainoms, išlaidoms, įmonių išlaidoms e, ar subjektams e, poveikio didelio nėra. E, reikia tiesiog atsižvelgti į esamas prievolės ir sukodifikuoti esamą praktiką, kurią taiko suinteresuoti subjektai. Uh, Taigi nebuvo galima kiekybiškai vertinti poveikio, tai buvo daroma labiau iš kokybiško, e, kokybinės perspektyvos. MVI e, nekyla ši proporcinga našta, bet pavyzdžiui, Notifikavimo, notifikuotas e, organizacijas reikia informuoti, taigi administracijai šiek tiek išlaidų kyla. Dar dėl svarbiausių specifinių klausimų. Mes atsižvelgėme į visus interesuotojų subjektų komentarus ir identifikavome tam tikrus klausimus, kuriuos reikėtų aptarti, peržiūrint sistemą. Skaidrėje matote tai, kad turi būti pasitelktos specifinės sektoriaus apibrištis. Esamoje direktyvoje problema yra ta, kad nors e, yra išvardintos, e, išvardinti prietaisai, vis dėlto tos e, tie tų pačių prietaisų apibriešties nėra Taigi reikėtų gerinti, didinti teisinį aiškumą ir e, reikėtų įtraukti į teisės aktą ir taip pat tą taikymo apibriežti. Antras e, klausimas yra tai, kad reikia pagerinti e, valstybių narių pateikiama informacija dėl tų e, dujinį kūrą deginančių prietaisų. Vis dažniau bio kuras, pavyzdžiui, yra naudojamas, taigi reikėtų pasiruošti, gali būti įvairiausių atvejų ir reikėtų atsižvelgti įvairiausius reikalavimus, kurie kyla būtent informacijos pateikimui, kurie turi būti taikomi informacijos pateikimui. Taip pat reikėtų pagerinti ryšius tarp dujų tiekimo tarp GAD direktyvos ir esamo teisės akto. Vis dėlto nereikėtų uh, daugiau nustatyti reikalavimų, negu kad yra dabar e, teisės aktuose. Vis dėlto reikėtų šiek tiek pagerinti formul, kai kurias formuluotės. Mes jau turime, pavyzdžiui, bendrasias dizaino e, taisyklės principus, kurie yra pateikti pirmajame priede regarding the scope of the regulation, it is. Kalbant apie reglamento apriepti, reiktų pažymėti, jog poveikio vertin, rengiant poveikio vertinimą e, nepaaiškėjo jokių priežasčių, kurios pateisintų e, siūlymo apriepti. Mes išnagrinėjome padėti, taip pat gaminius, kuriems netaikomas šis reglamentas. E, tačiau e, ne, apreptis, siūloma apreptis nepat, niekaip nepateisinama nei priekybos plėtimu, nei du, dujų sektoriumi. Kalbame apie 100, 105, e, apie įrenginius, kuriuose vanduo užverda iki 105 laipsnių Celsijaus. E, kurie degina du, dujas, dujinį kurą. Kalbant apie slėgio sritį ir slėgio indus ir, ir teisės aktus reglamentuojančius šią sritį, jokių teisės aktų konfliktų neiškyla, jeigu pakeičiama ši temperatūra. Kalbant apie kitus reikalavimus, kurie apt aptarti teisės akte, e, paaiškėjo, kad visa susijusi rizika, taip pat energijos, ypač našaus energijos naudojimo klausimas, kuriuo, tai teisės aktuose, kuriuos dabar svarstome, paaiškėjo, kad nėra būtinybės eiti dar toliau ir dar labiau konkretinti teisės aktus skirtus e-, e-, energijai. Norėčiau taip pat Jūs informuoti, kad surengus viešasias konsultacijas suinteresuotų grupių atstovai išreiškė paramą šiems pakeitimams, e, kurie pristatyti šiame pasiūlyme. Aš nepristatinėsiu visų tų čia išvardintų aspektų detaliai, bet noriu apibendrindamas pasakyti, kad ko ne 3 ketvirtadaliai iki 75, nuo 60 iki 75 procentų dalyvavusių konsultacijose pasisakė už pakeitimus, kuriuos mes teikiame. Kitas žingsnis šiame etape, kai tik tai išsiaiškinsime poreikius, e, sprendžiant tam tikrus klausimus, buvo palyginti mums prieinamas politik, politinio pasirinkimo priemonės, bandant išsiaiškinti, kuri alternatyva geriausiai e, užtikrintų šioje srityje egzistuojančius poreikius ir, ir prisidėtų prie teisinio reglamentavimo aplinkos gerinimo. Ir kalbant apie tai, reiktų priminti, kad, kaip žinome, kad teisinė aplinka prieptis nepasikeis ir todėl visos e, susijusios šalis, kurioms tai turės poveikio gamintojai, e, institucijos privalančios teikti pranešimus apie pakeitimus. Ir atlikus, e, patvirtinus pakeitimus bus pagerintas teisinio dokumento tekstas, uh, E, bus lengviau jį skaityti, taip pat atitikti jis atitiks naujo reglamentavimo reikalavimus ir atlikus poveikio vertinimą darome išvadą, kad jokio socialinio aplinkos sauginio ženklesnio poveikio e, nebus peržiūrėjus šiuos teisės aktus taip pat vertinant skirtingas alternatyvas, skirtingus sprendimus, juos reikėtų išnagrinėti proporcingai, e, ypač vertinant kokybės kriterijų ir vertinant pagal kokį per kiekybinį kriterijų jokių ženklių skirtumų nenustatyta. Taigi, e, kokios alternatyvos politinės buvo išnagrinėtos pirmoji - nieko nedaryti, antroji - pasirinkti negreštosios teisės priemonės, e, nekeisti dabar galiojančio teisės akto teksto, bet e, patvirtinti naujas gairias. Ir trečia alternatyva - keisti teisės aktą, tai yra teisėkuros alternatyva. Ir čia prieėmė išvados, kad jau dabar galioja 23 aiškinimo dokumentai ir dabartinė direktyva dabartiniai direktyvai dabar jau iš principo galioja antroji alternatyva ir kad pasiektume išsikeltų tikslų, remiantis atlikta palyginamąją e, poveikio vertinimo analizę, reikėtų rinktis teisėkuros alternatyvą, nes tai pasirinkus ją geriausia užtikrintume poreikius šioje srityje ir patikslintume juridinį e, pagrindą. Todėl darome išvadą, kad teisėkuros e, priemonių alternatyva yra tinkamiausia. Už bus užtikrinta taip pat sauga ir trumpos ir ilgesnės trukmės laikotarpių būtų užtikrinta rinkos stebėsena užtikrintas nuseklus požiūris į sektorius ir taip pat taip būtų užtikrintas e, e, patvirtintų priemonių įgyvendinimas. Ir galiausiai, kaip ir kitų pasiūlymų atveju, kurie, kurie yra pateikti, manome, kad reglamentas yra geriausia, tinkamiausia teisinė priemonė šiuo atveju. Reglamentas užtikrina supaprastinimą. Kaip žinote, patvirtinus reglamentą galioja vienas vienintelis teisės, teisinio akto tekstas, o ne 28 skirtingi tekstai. Taip pat užtikriname naujo reglamentavimo e, darbo tvarkės reikalavimus, užtikrinamas teisinis aiškumas, nes negalima e, nacionaliniu lygmeniu patvirtinti vesti naujų arba griežtesnių reikalavimų. Ir tuo pat metu m, mm, išlaikomos, e, iš, išlaikomi visi naujo požiūrio aspektai. Mm visos sektorinės struktūros išlieka nepakitusios, darbo grupės, administravimo institucijos, taip pat nekyla jokių konfliktų su subsidiarumo principu. Teikiant šį pasiūlymą, valstybės narės ir toliau užtikrins rinkos stebėseną, turės rūpintis įgyvendinimo priemonėmis ir toliau reikės uh, bet taip pat jos toliau turės rūpintis dujų tiekimo sąlygomis. Tai toks trumpai būtų poveikio vertinimo pristatymas, o dabar būsiu pasirengęs atsakyti į klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Ačiū, Catherine Štailė, pranešėja. Tikriausiai turite klausimų arba pastabų. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už pristatymą. Norėčiau pasinaudodama šią galimybę pristatyti kai ką ir užduoti porą klausimų. Ir tą progą norėčiau kai ką pasakyti apie pranešimo e, rengimo terminus. E, tekstas turėtų būti parengtas iki sausio 20-osios ir išverstas. Mes dirbame, e, kad laikytumėmės tų reikalavimų, o pranešimas turėtų pasirodyti pats vasario 24-ąją. Aš dabar susitikinėjau su pramonės ir vartotojų organizacijų atstovais, o netrukus tikiuosi susitikti ir su šešėliniais pranešėjais. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad atsakė į mano klausimus nesename mūsų susitikime. Porą aspektų po šio e, pristatymo pirmininkė kai kalbėjote apie dujų tiekimo sąlygas ir e, E, valstybių narių dalymos informacija, atšvelgiant į tai, kad dujos gaminamos pasitelkiant novatoriškus šaltinius ir vertinant dujų, dujinį kūrą deginančius prietaisus. Na, jūs minėjote tas tiekimo sąlygas, bet galbūt galėtumėte detaliau apie tai pakalbėti. Jūs kalbėjote ir rinkos stebėseną, minėjote gyvendinimo užtikrinimo priemonės. Tai svarbi tema, nes šiame pasiūlyme akcentuojamas dujų naudojimo saugumas ir našus energijos naudojimas. Tai, tai aktualu mūsų piliečiams ir vartotojams, kai jie perka tokius gaminius, tokias prekes Europos Sąjungoje turėsiu galimybę vasario 24-ąją e, išsamei pristatyti savo rengiamą pranešimą, bet manau, kad kadangi svarstame pasiūlymą dėl reglamento, jūs puikiai pagrindėte reglamento tinkamumą, nes tai aktualu ypač saugos užtikrinimo aspektu. Ačiū. Žinau, kad mūsų parlamento dokumentų uh, ir, ir vertinimo studijų departamentas parengs savo poveikio vertinimo dokumentą. Kalbant apie lyno kelių įrenginius, apie tai buvo kalbėta ir aš mm, taip pat manau, kad svarbu pritarti šiam pasiūlymų paketui ir užtikrinti visų pasiūlymų nuoseklumą. Ačiū ir, ir dabar norėčiau išgirsti atsakymus į savo klausimus. Jūs matėte? Dabar suteiksiu galimybę šešėliniams pranešėjams pasisakyti, o paskui parlamento dokumentų departamentui. Ponas Busoj, kalbėsiu rumuniškai, nes tai yra gana techninė direktyva, kalbėsiu trumpai ir lauksiu ponios Katerin Steiler pranešimo, kuris turėtų netrukus būti mums pristatytas. Direktyva dėl dujinį kūrą deginančių prietaisų apima labai svarbus reikalavimus keliamus e, įrenginiams tiekiamiems į rinką. Konstatuojama, kad tas teisės aktas buvo tinkamai gyvendintas valstybėse narėse, tačiau direktyvoje nenurodyta, kaip gyvendinti joje išvardintus reikalavimus ir gamintojams suteikiame erdv laisvės la, manevro laisvę nuspręsti, kaip užtikrinti tų reikalavimų gyvendinimą. E, oficialiame leidinyje paskelbti reikalavimai suderinti, tačiau jų gyvendinimas yra e, lais, laisvanoriškas. Komentuodamas e, komisijos pristatytą poveikio vertinimo studiją, noriu užduoti vieną klausimą. Ar komisija E, rengdama palyginamąją analizę bei kons, surengusi konsultacijas, ar, ar komisija mano, jog mano minėtas lanks, minėta lankstumo galimybė kažkaip atsiliepė vartotojų saugumai ar ne. Jei taip, ko, kokios buvo pasiekmes vartotojų saugum, saugai ir ką komisija rengėsi daryti, užtikrindama, įtraukdama e, susijusius reikalavimus į pirmąjį priedą. Ačiū, sako pirmininkė, ponas Diakovič iš EKR. Jo nematau. Socialdemokratų šešėlinė pranešė nėra, nes jūs iš socialdemokratų dytą Šalensovą. Paskal... Paskalė, ar jūs pirmą dytą? Atsiprašau. Pirmas žodis dytai. Ačiū. Noriu padėkoti komisijai už pristatymą ir tuo tarpu daug ne, nepasakysiu, tik tiek, kad lauksiu Katarinos pranešimo. Kaip ir lyno kelių įrenginių atveju, manau, ir, ir į šį dokumentą būtų gerai traukti skyrių dėl rinkos stebėsenos Aš sutinku, kad reglamentas geriau negu direktyva ir aš tikiuosi, kad netrukus tam reglamentui pritarsime, taigi tikiuosi sėkmingo mūsų bendradarbiavimo. Paskalį norėt kažką pasakyti. Ačiū, Viki. Iš tikrųjų, tai mano pasisakymų rytas. Aš laukiu tolesnių žingsnių ir aš visiškai pasitikiu pranešėją e, kad, kad jis sėkmingai susidoro su jam su jai patikėta užduotimi. Ar jūs norėjote kažką pasakyti e, parlamento dokumentų skyriaus vardu, nes pirmą kartą e, parlamento nariai išgirs jūsų komentarus. Ačiū. Papasakosiu, ką mes darome. Mes esame parlamento sekretoriato ex ante vertinimo skyrius ir mes nuolatos nariams e, ruošiame e, pirminio vertinimo e, dokumentus, vertindami komisijos pateiktus pasiūlymus ir trumpai pristatydami komisijos pasiūlymo prieš istorę ir taip suteikiama papildomos informacijos nariams. Mes atsižvelgiame į komisijos gairės, taip pat tai, kas parlamentui yra aktualu poveikio vertinimo studijose. Ir vertinant šį poveikio vertinimą kalbėsiu trum, tikrai trumpai. Komisija labai aiškiai paaiškino, kad e, poveikio vertinimas yra ribotas dėl to, kad teikiami pakeitimų pasiūlymai yra nedidelės apriepties. Mūsų vertinimo pateiktas vertinimas atitinka pasiūlymą ir vienas iš svarbesnių dalykų, kurie paaiškėjo, yra tai, kad viešuosiuose konsultacijose dalyvauja labai daug suinteresuotų grupių atstovų, tai gana neįprasta. Mes manome, kad tai pozityvus dalykas. Labai naudinga, kad įvertinant e, e, konsultacijas, detaliai pristatė informaciją, todėl galima išsiaiškinti, kokią nuomonę kas išreiškė. Taip pat direktyva, direktyvos keitimas reglamentu labai sėkmingai argumentuojamas. Silpnosios vietos kurias išvelgiame, nėra svarbios. Trumpai pristatysiu. Tai daugiau susijęs su projekto teksto rengimu, daug pasikartojimų pristatymo problemos, čia šiek tiek sumaišties yra tekste ir šiek tiek net, yra netitikimų tarp pagrindinio dokumento ir, ir apibendrinimo santraukos, bet tai nesminiai dalykai. Manome, kad pristatyti pir, pirmas ir antras politiniai sprendimai yra šiek tiek dirbtinai sugalvoti, bet na, galimų alternatyvų amplitudė yra ribota, bet iš tikrųjų nėra kito pasirinkimo arba nieko nedaryti arba renkti naują teisės akto pasiūlymą. Ir vienintelis klausimas, kuris turėjo būti giliau išnagrinėtas, ir čia remiuosi ekspost vertinimu, bet tai vėlgi e, pozityvus vertinimas, buvo parengtas ekspost vertinimas, ne visada jis rengiamas, Tame ekspost vertinime buvo konstatuota, kad e, mažos vidutinėms įmonėms įgyvendinimo kaštai bus didesni. Bet tai nustatyta vertinant šią situaciją ir situaciją, kai buvo gyvendinama senoji direktyva, kai ji buvo patvirtinta. Manau, kad poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms šiuo atveju turėtų būti nulinis, bet uh, Pirminė direktyva, kai ji buvo patvirtinta, sukėlė kai kurių rūpesčių mažoms ir vidutinėms įmonės, bet aš nežinau, ar apie tai reiktų kalbėti čia. Ir tuo ir baigčiau. Pranešėja nori. Mm, Galbūt galėtumėte trumpai dar apie tai pakalbėti dėl poveikio vertinimo. Lengviausia galbūt būtų palyginti šį tekstą vertinimą su, su e, dujiniu ap, asmeninės apsaugos priemonių pasiūlymas tai susiję su priemonėmis, kurios ne, ne, ne, neapimtos kol kas galiojančiose teisės aktuose ir ne, neaptikome gaminių, kuriems galiotų, pavyzdžiui, 105 laipsnių Celsijaus temperatūra. Čia kalbama apie tokias priemonės kaip e, pirštinės ir e, virtuvėje, virtuvinės pirštinės skirtos naudoti orkaitėje. Taip pat tame ap, ap, asmenio apsaugos priemonių poveikio vertinime nėra e, pristatyta detaliai, kas, kokius atsakymus pa, pateikė viešosiuose konsultacijose, nors matome, kad MVI pateikė pasiūlymus, nes tai nurodyta du, e, poveikio vertinime dėl dujinių kūrą deginančių prietaisų. Dar vienas dalykas, nebuvo parengtas e, tos e, asmeninio apsaugos priemonių direktyvos e, gyvendinimo ekspost vertinimas. Tikriausiai komisija dabar jau nieko nebegali padaryti tuo klausimu, bet ateityje tai būtų naudinga turėti omeny. Ir apsaugos priemonių e, poveikio vertinimas yra neblogas, bet ten yra silpnųjų vietų, kurias akcentavome, kalbėdami apie duinių kurą degnančius prietaisus ir galbūt būtų gerai komisija tai paaiškintų. Ačiū. Šiandien po pietų tą temą dar kalbėsime. O kol kas perėmėme prie paskutinio šio ryto darbo atvarkės klausimo. Panešimas apie remit refit. EPP e atstovė Kalas yra pranešėję tuo klausimu. Iškart suteiksiu žodį Otmar. Jūri komitetas rengia nuomonę raštu. Taigi, pirmiausia, iškart žodis ponui Ka Otmar Karas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponios ir ponai. Rytoj komisija pateiks e, kitą pasiūlymą. Mes e, galime teikti tik tai nuomonę, kabutėse. Jeigu būtų mūsų pačių e, pranešimas būtų kitaip, bet vis tik tai aš nuomonėje išsakiau pasiūlymus kurie sutelkia dėmesį į skirtingų Europos teisės aktų įgyvenimo lygmenis, nacionalinių valstybių lygmenių, įgyvenimo lygmenių. Ypač sutelksiu dėmesį į Europos komisijos ataskaitą apie padėtį, dabartinę padėtį, teisės aktų Atnaujinimas yra labai svarbus visam procesui. Tai yra susiję su įvairiais e, papildomais kaštais. Kiekvieną kartą prie šios temos turim sugrįžti. Prisiminkime 2004 metų Monti pranešimą. Jis išlieka aktualus iki šiol, bet to minėti kiekvieną kartą turbūt nereikia. 11 punktų norėčiau išsakyti tuo klausimu. Visų pirma, visuomet turi būti randama papildomos varties ES teisėms aktams. E, turi būti vengiama fragmentacijos, atitikties kaštai turi būti vertinti iš anksto. Ir taip pat turime pamatuoti, kiek kainuotų to proceso nevykimas Europos lygmenių. Be abejo, turime aktyvuoti e, principą pirmiausia mažos įmonės. Mažos ir vidutinės įmonės privalo išlikti. Trečias dalykas. Trečdalis e, su šiuo teisės aktu susijusių priemonių yra valstybių narių ligmens. Taigi, Ypatinga dėmesį reikia skirti su paprastinimui. Ypač reikėtų veikti, vengti perteklinio reglamentavimo. Ketvirtas dalykas, kas dėl deleguotų ir gyvenimo aktų. Reikia įprastinių poveikio vertinimų, nes galų gale reikia užtikrinti deramą jų gyvendimą. Parlamentas ir komisija turi skirti pakankamai personalo šiai temai nagrinėti ir e, tai reikš papildomus kaštus personalui. E, turime kreiptis atitinkamą parlamento komitetą, nes kitaip e, Bus sudaryta labai daug politinių susitarimų, bet jie bus apeiti deleguotaisiais aktais. 2003 metų tarptautinis susitarimas, tarp institucinis susitarimas dėl geresnio reglamentavimo turi būti peržiūrėtas ir atnaujintas. Kaip tik dabar e, e, keičiamasi nuomonėmis, reikia deromo planavimo Taip pat reikia užtikrinti, kad įgyvendinamieji teisės aktai būtų deramai tvarkomi. Reikia nepriklausomo mandato, kuris būtų pagristas valstybių narių geriausia praktika. Skyrius, kuris bus atsakingas už šį klausimą bus tiesiogiai atskaitingas ponui Timermans, bet e, ponas Timermanas jų pakeisti negali. Jie tik tai turės dirbti jo globojami. Konsultacijos su interesuotais subjektais turi vykdomos skaidri ir laiku. Kokybės standartai ir kiekybės standartai yra būtini, kad būtų atsižvelgta į mažumus nuomonės. turi būti išmatuoti e, atitikties ka, e, užtikrinimo kaštai. Žinome, kad iškyla nemažai sunkumų. Valstybės narės pačios turi įvertinti tas galimas išlaidas ir pateikti apie tai ataskaitas. Gairių e, peržiūrėjimas ateityje, siekiant pagerinti konsultacijų kiekybę, yra labai svarbus. Reikia aiškių, suprantamų klausimų Galiausiai Europos e, Sąjungos portalas Jūsų Europa e, turi e, užtikrinti lengvą prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms prie praktinės informacijos. Dabar yra skleidžiama daug informacijos, bet ne visai jie yra Europos Sąjungos segments. Ir paskutinis punktas, Europos komisija ragina pradėti keletą galiojančių teisės aktų vertinimų ir tinkamumo patikrų viskas turi būti daroma griežtai gyvenant direktyvą, ypač kai kalbama apie išmokas. Tam gali iškilti rimtų problemų ir tai yra labai žalinga vidaus rinkai. Nes įgyvendinama yra nenuosekliai, o tai yra nenaudinga. Tokie yra mano 11 punktų, kuriuos aš išdėšiu savo nuomonėje. Socialdemokratų vardu Jens Nilsen. Jūs šešėlinis, ar ne? Ačiū, aš kalbėsiu švedų kalba. Visų pirma, aš noriu padėkoti ponui Karas už šią nuomonę ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsim bendradarbiauti šiuo klausimu tarp skirtingų politinių frakcijų. Gerai, kad Europos komisija keičia taisyklės. Aš turiu patirties iš regionų lygmens komiteto. Per praeitą kadenciją regionų komitete buvo labai daug apie tai kalbama supaprastintos turi būti taisyklės, panaikintas dubliavimasis, nereikalingi aprašai, nurodymai, kurie vis dar išlieka. Būtina e, nuosekliai e, vertinti taisyklių efektyvumo didinimo būtinybę, kad galėtume apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmonės. Reikia labai daug parengiamojo darbo. Praėjusią savaitę Europos parlamentas prieėmė rezoliuciją ir mes davėme labai aišku signalą komisijai, Tačiau taip pat svarbu yra stebėti ir vėlesnį gyvendinimą. Pavojinga yra taisyklių supaprastinimą neteisingai interpretuoti. Labai lengva šį klausimą supopulistinti, supolitinti. Galiu pateikti pavyzdį. Mano mieste, Švedijoje, labai dažnai ginčiasi įmonės, labai daug visokių nesutarimų Ir e, labai dažnai, kai jos susitinka, klausim, ką jūs norit galų gale pasakyti. Ir ne visada galima atsakyti. Ir e, dažnai e, tai yra susiję ne tik su taisyklių supaprastinimu, bet tiesiog su visišku taisyklių panaikinimu. Pavyzdžiui, jie nori, kad nebeliktų ekologinių ar darbo rinkos reglamentavimo taisyklių, nes jų nuomonės yra per daug sudėtingos. Kartais e, šioje diskusijoje išaiškėja idėjų, kurių mes negalime paremti. Tai pasakyti ir apie socialinius klausimus, ir darbo teisės klausimus. Susidaro įspūdis ir kad e, ne visuomet daroma gerai. Aš pats kritiškiau dabar vertinu refit procesą. Viskas yra susiję ne tik su supaprastinimu, o su, poli, su politinimu. E, yra sakoma, kad socialinė teisė ar aplinkos apsauga gali pakengti darbo rinkai. E, sprendimas gali būti toks, kad taisyklės turime tiesiog aiškiau ir paprasčiau surašyti, kad jų būtų galima lengviau laikytis. E, turime sukurti mažų įmonių rėmimo, rizikos valdymo sistemą, kad mažus ir vidutinės įmonės galėtų pakeisti savo darbo būdus, nepakengdamos darbo aplinkai. Darbo aplinka turi įtakos visuomenės ekonomikai Įmonės įtakoja darbinę aplinką ir e, taip pagerinę tą aplinką, jie padidina savo produktivumą ir konkurencingumą, tas yra užfiksuota. Ir ypač mažoms e, ir, mažoms ir vidutinėms įmonėms kartais e, sunku tą suprasti, jie nesuvokia, kad negera darbo aplinka yra kontraproduktyvi. Aš paremiau pakeitimų, pateikiau pakeitimų, aš tikiuosi, kad mes galėsime uh, E, bendradarbiauti. E, mano nuomonė, vartotojo perspektyva turi būti sustiprinta. E, mūsų komiteto atsakomybė yra rūpintis vartotojų apsaugą. Šiame teisės akte taip pat yra kalbama apie minimumi taisyklės. Turi būti numatytos minimalios taisyklės visose sritise, bet siekdami padidinti konkurenciją, konkurencinius pranešumus turime apibriežti aiškius ir reikalavimus, kurių negalima paminti. Imko turi turėti aiškę perspektyvą. Mes giname vartotojų teisės ir vartotojų interesus. Ir e, tada mes parinksim gerą nuomonę, kurią galėsim pateikti jūri komitetui. Ačiū. Could somebody start please taking a list of speakers? Ar kas nors e, galėtų E, dar peržiūrėti kalbėtų sąrašą. Aš pati kalbu ECR vardu, kaip šešėlinė pranešėja ir keltas komentarų dabar tos frakcijos vardu. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui už tokios svarbios temos palėtimą, už nuomonės projekto parengimą. Aš sutinku didelę dalimi su jūsų išsakytomis e, mintimis. Pirmiausia, supaprastinimas mažoms ir vidutinėms įmonėms Taip pat turim galvoti apie tokius klausimus kaip e, mokėjimų vėlavimas, pirminių teisės aktų įgyvenimas. E, čia labai daug bendrų sutampa mūsų pozicijos. Na, o plačiau žvelgiant į padėtį, RIFID darbo tvarkė vakar e, visa komisija aiškiai tą pabrėžė, kad reikia galvoti ne apie naujų teisės aktų kūrimą, o apie galiojančių teisės aktų kūrimą aktualumą, tinkamumą. Rengiant teisės aktus susidaro visa darbo ilgo grandinė nuo parengimo iki gyvenimo, iki gyvenimo kontrolės. Mūsų komiteto rekomendacijos dėl refit um, ir yra į tai orientuotos. Mano frakcija mano, kad parengiamai kontroliuoti reikia visą tą darbų grandinę nuo parengiamojo darbo iki gyvenimo kontrolės. Taip pat turime keletą papildomų minčių, pavyzdžiui, reglamentų kompensavimas, jeigu naujos taisyklės sukūriamas senosios, kai kurios senosios turi būti išbrauktos, kad nenukentėtų ES konkurencingumas, kad mūsų taisyklės būtų uh, proporcingos, kad būtų nuolat skiriamas dėmesys e, mūsų konkurencingumui, lyginant su kitomis pasaulio dalimis, jeigu ES įveda tokių taisyklių, mes vienokių ir kitokių taisyklių, mes turim žinoti, kas vyksta kitose jurisdikcijose. Ne visuomet mes galėsim kažką pakeisti, bet reikia suvokti, kad kitokios taisyklės egzistuoja ir kad mes apie jas žinome. Uh, Poveikio vertinimo valdybų nepriklausomybės išlaikymas, mano nuomonė, tai yra labai svarbi tema, kurią reikia svarstyti. Jau anksčiau esame daug kartų matę, kad poveikio vertinimas e, yra parengiamas komisijoje. Kartais e, komisija bando surašyti tai, ką ji nori pasakyti ir pagrysti tai, ką ji nori pasakyti. Ir e, savo viltis tarsi gyvendina, taip švelniai tariant ir neretai parlamento poveikio vertinimas yra pavirštamas, bet poveikio vertinimo nepriklausomybė turi būti užtikrinta, būtent aš čia noriu pabrėžti. Uh, mažų ir vidutinių įmonių patikrinimai ir išlygos mokestinėms sistemoms, išskirti, išimtys mokesčių sistemose yra tai, ką mes pritarėme taip pat. Mes MVI tarpę visuomet sakome, kad norime jums padėti, reikia tos pažadus įgyvendinti. Uh, Tokios problemos kaip e, mažų ir vidutinių įmonių įvardintų dešimties prioritetų įgyvendinimas yra būtinas. Deleguoti ir įgyvendinamieji aktai turi padėti užtikrinti geresnį gyvenimą. Reglamentuotojai turėtų tuos teisės aktus palankiau vertinti. Pirminiai teisės aktai ir visuomenės didesnės galimybės pasinaudoti deleguotais įgyvenimo aktais turi būti parengtos. Pagal senąjį komitologijos procesą buvo aiškiau, jo dabar to aiškumo nebeliko. Poveikiai vertinimas, išmatavimas ir gyvendinimas yra dar vienas svarbus tikslas ir naštos mažinimas yra dar vienas tikslas. Praeitos kadencijos pabaigoje mes labai daug padarėme, buvo parengta daug skirtingų pranešimų apie e, reglamentavimo bazę. Būtų gaila, jeigu pamirštumėm tai, dėl ko parlamentas balsavo per praeitą kadenciją. Aš tikiuosi, kad e, mano, e, mūsų rengiamuose dokumentuose bus padaryta tai, kas reikalinga. Aš noriu pagirti pranešėją dėl puikaus darbo ir taip pat priminti, kad nemažai pastangų turi būti dedama į e, įgyvendinimo kontrolę. E, partnerių peržiūros turi būti e, garantuojamos. Įgyvendimo padariniai turi būti pasveriami, kad užsitikrintume, kad iš tiesų yra kuriamos darbo vietos ir gerinama ekonomikos būklė. Aš e, mielai pasidalinsiu dar savo nuomonėmis su kitais, nes, kiek žinau, pakeitimų terminas yra kitą savaitę. Ulatonis. Thank you, madam. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerą, trumpą, glaustą e, nuomonę. Visiškai sutinku su tuo, kad reikia labai daug dėmesio skirti reglamentavimo panaikinimui ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mažų ir vidutinių įmonių e, veikla Europos ekonomikai suformuoja stuburą. Mažos ir vidutinės įmonės yra Europos darbo rinkos pagrindas. Mes visi labai stengiamės, kad Europa pradėtų ekonomiškai vėl aukti, kad darbo vietų kūrimas taptų politiniu prioritetu Ir aš esu įsitikinusi, kad reglamentavimo sumažinimas, ypač MVI, yra būtinas, kad e, paskatintume darbo vietų kūrimą ir leisime išnaudoti užimtumo potencialą, kuris glūdi MVI. Taip pat aš manau, kad yra labai svarbu mums savo dereglamentavimo darbe tartis su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, e, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, stambesnėmis įmonėmis, Labai svarbu, kad ateityje mes išgirstume jų nuomonės ir jas atsižvelgtume. Taip pat aš sutinku su tuo, ką jūs pasakėte apie poreikį vengti perteklinio reglamentavimo. Aš pati esu iš Danijos, ten vyksta labai aktyvios diskusijos apie perteklinį reglamentavimą. Šiandien e, aš susitiksiu su mažų ir vidutinių įmonių atstovais. Tiesą sakant, jie jau dabar yra šitame posėdėje ir klausosi mūsų diskusijos. Aš e, jų klausiu, kokie yra jūsų prioritetai Europos parlamentui. Jie man pasakė, kad e, turi tris prioritetus - reglamentavimo mažinimas, reglamentavimo mažinimas, reglamentavimo mažinimas. Būtent aš norėjau pažymėti. Aš, kaip ir visi kiti, labai daug tikiuosi iš naujo, naujai paskirto komisijos vicepirmininko pono Timmermans. Aš tikrai tikiuosi, kad bus pasinaudota naujomis galimybėmis e, įtvirtinti reglamentavimo mažinimą arba e, geresnį reglamentavimą. Kaip Alde frakcija šešėlinė pranešėja, aš labai uoliai dirbsiu rengiant e, šią nuomonę ir bendradarbiausiu su pranešėju. Ačiū. Denis Jank nėra. Ar ponas Saka pavaduoja? Dėkuoju. Na, aš nesu šešėlinis pranešėjas, tai yra De Juncker, bet aš esu taip pat komiteto narys. Norėčiau padėkoti už visus pono Keres komentarus. Mes tenksimės Teisės reikalų komitete taip pat pristatyti šios klausimus. Tai yra vienas iš mums svarbių prioritetų. Kai mes e, klausėmės paskirtojo komisaro, aš e, paklausiau būtent, ką mano apie refit ir atsakė, kad refit yra prioritetinis klausimas. Taigi aš tikiuosi, kad mes puikiai bendradarbiausime taip pat ir su komisija. Dėkuoju, ponia Grapinė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, džiaugiuosi, kad e, taip labai trumpai buvo pristatytas e, šis pono karas dokumentas. Jis kalbėjo apie verslo asociacijas ir MVI. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Šis darbas bus bevertis, jeigu ir toliau bus atliekami tokie tyrimai, e, kaip kad buvo pristatytas prieš tai komisijos e, tyrimas, kur mažiau negu 40 procentų MVI dalyvavo. Mes negalime padaryti e, išvadų būtent, kai tiek mažai apklausiamų asmenų yra MVI. Tokios uh, tokie tyrimai yra beverčiai. Kai mes norime tikro e, tyrimo, reikia užtikrinti proporcingumą. Du iš vienuolikos e, punktų e, tikrai yra tinkamai parengti. Small Business Act aktas yra dar teoriškas daugelį valstybių narių, todėl kad nebuvo tiksliai ištirtas jo poveikis. Kai kuriuose valstybėse narėse yra labai aktualūs e, mokesčiai, kelių mokesčiai ir uh, Mes e, savo, mūsų valstybėje narėje sugebėjome pasiekti, kad e, poveikio vertinimas turi būti atliekamas kiekvienam pasiūlytam mokesčiui. Taigi e, mes kalbame apie reguliavimo mažinimą, bet gaunasi, kad jis čia netgi didėja. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia vengti perteklinio reglamentavimo. Kaip kad sakė ponas Keras, kaip kad teigia aštuntame punkte, Reikia stengtis suvaldyti, e, užtikrinti, kad e, būtų patiriama mažiau išlaidų. Aš pažįstu pono Karas. Na ir aš tikiuosi, kad mes gausime rezultatus, kuriuos bus galima tinkamai taikyti. Aš kreipiausi į komisijos narį, uždaviau jam konkretų klausimą, bet atsakymų negavau. Manau, kad MBI situacija yra tokia, kokia yra. Ir reikėtų galvoti, kokios bus, atsiras naujos priemonės, kurios bus joms skirtos. Teisės aktais reikia padėti MBI. Pasisveikykime taip pat su MVI atstovais, kurie sėdi salės gale. Evelyn Getpart, Lin. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Karas už visą darbą. Mažų ir vidutinių įmonių tema yra labai svarbi. Vis dėlto aš Mane šiek tiek stebina kai kurios formuluotės. Mes kalbame tik apie reguliavimo mažinimą, bet refit nėra reguliavimo mažinimo, reglamentavimo mažinimo programa. Tai yra programa, kur yra skirta geresniam reglamentavimui. Uh, Nes ką reiškia reglamentavimo mažinimas? Galbūt tai reiškia visiškai priešingą dalyką. Tai reiškia, kad bus 28 8 e, reglamentavimo sistemos, ne bendra sistema. Taigi manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, jį reikėtų atsižvelgti. Pritariu kolegai iš mano frakcijos. Uh, Reikėtų pabrėžti dar vieną dalyką - poveikio vertinimas. Poveikio vertinimas yra labai svarbus e, dalykas, jau šią temą esame aptarę. Svarbu, kad poveikio vertinimas vyktų pagal visus reikalavimus, bet taip pat svarbu, kad jis būtų kuo e, labiau neutralus. Dažnai pamirštame, kad ES e, politinės taisyklės yra. Mm, suformuluojamos ir piliečiams, ne tik įmonėms. Taigi svarbu, kad vykdant, taikant poveikio vertinimą būtų atsižvelgta taip pat ir, kad tas tasės aktas duos e, piliečiams, pavyzdžiui, ar nenukentės socialinės teisės, ar nenukentės darbo vietos ir taip toliau. Taigi reikia vertinti poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms, ekonomikai, bet būtinai Atsižvelgime taip pat ir į visuomenę. Man rodos, šioje srityje dar turime siekti daugiau pažangos, jos reikėtų siekti kuo greičiau. Pone Karas, man kyla problemų dėl vienos tekto dalies. Susidaro įspūdis, kad poveikio vertinimo taikymas e, e, suinteresuotėsiems subjektams yra būtent skirtas. Reikia laikytis nešališkumo. Aš bijau, kad tie suinteresuotieji subjektai gali daryti įtaką teisės aktams, atsižvelgiant iš kur jie yra, koks jų finansinis kontekstas. Tie suinteresuotieji subjektai e, teigiama, kad jie turėtų dalyvauti rengiant teisės aktus. Na, ar tikrai taip reikėtų teikti? Nes tikrai galbūt kokia nors didelė pramonės organizacija galėtų padaryti įtaką mūsų teisės e, aktams. Pagalvokime, tarkim, apie aplinkosaugos organizacijas, profsąjungas, vartotojų organizacijas. Manau, kad e, šio, šią teksto dalį dar būtų galima pagerinti. Dėkuoju, ponas Soltes. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už pasiūlymus. Žaliųjų frakcijoje mes nesipriešiname jo pasiūlymams, bet norėtume, kad būtų į tekstą įtraukta šiek tiek elementų. Pritarčiau Danijos kolegiai Supaprastinimas, supaprastinimas, supaprastinimas. Na taip, supaprastinimas labai svarbus dalykas, e, kalbant apie ES teisės aktus, todėl kad e, nacionaliniu lygiu mes dažnai girdime nu, kritiką, kad per daug yra reglamentuojama, bet e, visiškas reglamentavimo mažinimas taip pat arba panaikinimas gali turėti poveikio Reikia daryti taip, kad ne per daug kainuotų tas reglamentavimo mažinimas arba supaprastinimas. E, Velnis lepiasi detalėse, smulkmenuose. Mes turime stengtis išvengti, kad tas reglamentavimo mažinimas nebūtų e, apsimeti, pasiteisinimas mažinti, tarkim, tam tikras E, taisyklės taikomas socialinės apsaugos srityje ir taip toliau. Reikėtų taip pat nepamiršti ir aplinkosaugos taisyklių, reikėtų laikytis tų standartų, apsaugoti vartotojus, ypač maisto, maisto gaminių srityje. Manau, kad mūsų rekomendacijose reikėtų subalansuoti ir rasti pusiausvyrą tarp supaprastinimo ir būtino reglamentavimo, kurio mums reikia. Kita vertus. Kalbant apie šeštąjį punktą, e, tame pasiūlyme, kur yra kalbama apie suinteresuotosius subjektus. Mes neturėtume čia įtraukti tik įmonių, bet reikia įtraukti ir profesinės sąjungas, ir vartotojų apsaugos organizacijas. Todėl, kad rengiant teisės aktus, reikia konsultuoti su visais su suinteresuotaisiais subjektais, kuriems šis teisės aktas bus taikomas. Ir dar vienas komentaras – Kai mes rengiame poveikio vertinimą, turėtume užtikrinti, kad būtų pasitelkiami tinkami kriterijai. Tai yra labai svarbu, nes jeigu mes vertiname poveikį, turime būtinai pasitekti tinkamus vertinimo kriterijus tam, kad poveikio vertinimas būtų parengtas gerai. Taigi turime užtikrinti, kad teisės aktas būtų geras ir taip pat, kad jo tikslas būtų tinkamas. Bet negalima e, taisyti, m, mm, pažeisti kitų teisių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Dėkuoju Kafin Štailė, po to Makeras. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjui Manau, kad refit darbuotvarkė yra labai svarbi. Mes tai girdėjome jau iš kitų kolegų, mes daug kalbėjome jau šią temą, ypač kalbant apie perteklinį reglamentavimą. Valstybėse narėse e, tas reiškinys dar egzistuoja, jis labai kenkia. Įmonės e, skundžiasi, kad jiems užkraunama per daug naštos. Taigi, dažnai mes e, esame stiprus tik, kai daroma kai ką savo rinkėjams. Barbara Lemans vadovavo e, tyrė šią temą praėjusios kadencijos metu. Ši tema yra tikrai labai svarbi ir uh, Dabar paaiškėjo, kad patvirtinus teisės aktą sunku įgyvendinti e, jį. Taigi mes galime kalbėti apie problemas, bet reikėtų kalbėti ir apie praktinius sprendimus valstybių narių lygių, tam, kad būtų išvengta perteklinio reglamentavimo. Taip pat e, įgyvendinamumas yra tikrai labai svarbus. Yra tikrai labai daug e, teisės aktų, kuriuos mes aptarėme, mažos ir vidutinės įmonės e, jiems pritarė, bet sunku įgyvendinti tuos teisės aktus valstybėse narėse. Taigi toliau dėsime padangas, pastangas kartu su komitetu, tam, kad e, atsižvelgtume į šiuos svarbius e, dalykus. Mums reikėtų vienų bendrų taisyklių ir net 28 skirtingų šalių standartų. Mes esame bendrosios rinkos dalis ir šiame komitete mes tikrai prisidedame prie rinkos gerinimo. Taigi dėkoju už šį pranešimą. Manau, kad ką Jūs pasakėte, pasakėte apie suinteresuotus subjektus buvo tikrai teisinga. Reikia atsižvelgti į daugiau suinteresuotų subjektų, ne tik į įmonės. Dėkoju. Ponas Timermanas Twitteriu parašė, kad tikrai labai svarbu žiūrėti į esamą, esamą teisės aktų situaciją ir taip pat teigia, kad refit iniciatyva labai svarbi Ir aš jam atsakiau, štai dėl ko e, vidaus rinkos komitetas analizuoja šį klausimą. Taigi, jie mūsų klausosi. Netgi Twitteriu parašė žinutę. Taigi mes turime tikrai skatinti didesnį, aktyvesnį dialogą su mūsų piliečiais. Žodis ponui karas. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už jūsų pasisakymą, pasisakymus, jie buvo tikrai labai konstruktyvūs ir naudingi. Mano nuomonė didelių prieštaravimų neišgirdau, taigi džiaugiuosi dėl to. E, buvo kalbama apie keturis svarbiausius dalykus. Visų pirma, buvo kalbama apie supaprastinimą, reglamentavimo mažinimą ir teisės aktų leidimą, reglamentavimą. Mes norėtume e, geriau reglamentuoti, bet reikia gerų tinkamų reglamentavimo priemonių. Reglamentavimo mažinimas reiškia veiksmingumo didinimą. Mes čia kalbame apie reglamentavimą ES lygių E, taigi, galbūt per pakeitimus galėtume šiek tiek dar geriau sformuluoti e, galėtume geriau siekti tos pusiausvyros tarp reglamentavimo ir jo mažinimo. Antra, antras klausimų blokas buvo poveikio vertinimas. Žinoma, neturime apklausti tik MVI ir įmonių, taip mes tiesiog labai susaurintume savo viziją. Reikia kalbėti apie piliečius, apie vartotojus, atsižvelgti ir juos. Taigi galbūt galėtume apibriežti pasitelkti poveikio vertinimo apibriežtį, kas turėtų dalyvauti rengiant poveikio vertinimą. Trečia temų e, sritis buvo suinteresuotųjų subjektų institucionalizacija. Norėjau nustatyti tam tikras gairias, nes ne tik suinteresuoti subjektai turi priimti sprendimą, politikai turi priimti sprendimą, bet reikia pirmą atsižvelgti į poveikio vertinimo apibriežti, nes patys suinteresuoti subjektai turės taikyti teisės aktą. Ketvirta, ketvirtas rytis, te, temų rytis buvo susijusi su reikalavimais, kad e, buvo teigiama, kad reikėtų konkrečiau suformuoluoti tam tikrus reikalavimus. Galime juos konkrečiau suformuoluoti būtent pakeitimuose. Prašau pateikite pakeitimų tam, kad galėtume geriau suformuoluoti tekstą, e, pagerinti būtent e, šių keturių temų e, e, aptarimą. Pakeitimus galite pateikti iki gruodžio 10 dienos. Dėkoju pranešimui, pranešėjai ir visiems kitiems. Atsiprašau, kad šiek tiek uždėlsėjame. Labai geras posėdis. Iki susitikimo po pietų.